I don't need, I don't need passes. Huh? I think we can start, ladies and gentlemen. <coughs> Manau, kad galime pradėti, ponios ir ponai. okay. <coughs> <coughs> With our workshop on judicial training. Taigi pradėsime mm, mūsų seminarą apie teisinį mokymą teisininkų mokymas, ES mokymai, skirti teisininkams. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie norėjo dalyvauti šiame susitikime šiandien, kadangi tai yra labai svarbus momentas teisininkų mokymams. Su mumis eh, yra taip pat teisės komiteto atstovas. Teisės komitetas būtent norėjo parengti šio seminaro struktūrą, Ir būtent norėta surenkti tokį neformalų susitikimą. Ir tai tikrai labai smarkiai yra susiję su mūsų pastarųjų mėnesių e, nuveiktų darbų, analizuojant geriausios praktikos pavyzdžius daugelie valstybių narių. Turime spręsti teisininkų mokymų problemą. Tai yra susiję ne tik su teisėjais, bet taip pat ir su teisininkais, teismo personalu. Ir turime čia taikyti naujovišką požiūrį. Nes mūsų pareiga nėra vien tik tai teikti informaciją kalbant apie naujausias žinias šioje srityje. Būtent teisės srityje. Plačiausia šio termino prasme, būtent kalbant apie visus tuos, kurie dirba šioje srityje, bet taip pat kalbant ir apie tai, jog reikėtų sudaryti abipusio pasitikėjimo tarp įvairių institucijų pagrindą, nes būtent tai yra teisingumo Europa, Mes nekalbame apie teisinį specifinių teisės nuostatų suvienodinimą, bet iš tikrųjų kalbame apie judėjimą harmonizavimo link, ypač kalbant apie abipusį pasitikėjimą. Ir Europos parlamentas ir ypač Teisės reikalų komitetas, bet apskritai parlamentas šios kadencijos metu labai smarkiai pakeitė savo požiūrį šioje srityje. Ir būtent mes norėjome e, teikti naujoviškus projektus ir šiandien kaip tik mes taip pat į tai kreipsime dėmesį, kalbėsime apie naujus modelius ir apie naują teisinį mentalitetą. Mes kalbėsime apie teisės profesijų rengimą Šiandien Lisabono sutartyje pripažįstama ir Stokholmo programa. Komitetas tikrai norėjo sustiprinti šį aspektą ir netgi šie nauji šaltiniai yra ypač svarbus, kalbant apie naujų strategijų pripažinimą, kalbant apie teisininkų bendradarbiavimą civilinės ir baudžiamosios teisės rytyje. Ir būtent tai mes šiuo metu ir darome, siekdami kurti tikrą Europos vienybės dvasę, kalbant apie visus dirbančius teisės rytyje. Visi dirbantys teisės rytyje, turi vienodai suvokti Europą. Bet taip pat mums yra būtina ir struktūruota teisinė struktūra, nepaisant skirtingų teisinių sistemų. Mums yra būtina tokia konstruktyvi teisinė kultūra, ji yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad Europa galėtų būti kuriama veiksmingiau, patikimiau. Mums yra būtina Europos teisinė kultūra, kuri pirmiausia laikosi subsidiarumo ir nepriklausomumo principų, kurie grindžia teisę visoje Europos Sąjungoje. Mums yra būtinas šis abipusis pasitikėjimas ir galiausiai būtinas abipusis priimtų sprendimų pripažinimas netgi jei tokie sprendimai priimami skirtingose teisinėse sistemose. Mums yra būtina užtikrinti šių atsakingų institucijų indėlį siekiant šių bendrų tikslų. Pirma priemonė, pirmas įrankis yra geras bendrijos teisės instrumentų žinojimas. Ir mes manome, kad esminis dalykas yra užsienio kalbų mokėjimas. Turime pripažinti, kad dominuojanti kalba, anglų kalba, amerikiečių anglų kalba, na, tai yra, apgailestauju tai sakydamas, bet tai yra būtina šiuolaikinės visuomenės sąlyga. Nes negali būti abipusio pasitikėjimo, abipusio pripažinimo ir abipusių žinių be šios sąlygos. Ir tai yra vienas iš tikslų, kuriuos svarstėme. Suprantu, kad kai kuriuose tradicinėse kultūrose gali būti matomas tam tikras nenoras taip veikti, bet mes turime dalintis bendru bendromis žiniomis, turime dalintis skirtingų sistemų e, supratimu. Tos skirtingos teisinės sistemos gali būti kilusios iš skirtingų tradicijų, pavyzdžiui, civilinė teisė, bendruomenių teisė ir Europos parlamentas ir teisės reikalų komitetas per pastarosius keliarius metus kaip tik ir pabrėžė tokį požiūrį mokymo srityje, kuomet svarbiausia koncentruotis į požiūrį, kuomet yra mokoma iš apačios į viršų. Tam tikrais atvejais reikia renkti tokius mokomuosius kursus, profesinio mokymo kursus, įtraukiant valstybės narės į šiuos bendruosius mokymus. Valstybės narės čia yra pagrindinės veikėjos, nes tik per valstybės narės ir jų organizacinės priemonės mes galime pasiekti visus susijusiuosius, ne tik tuos keletą privilegijuotųjų asmenų. Žinoma, tai bus ribotas žmonių skaičius. Taigi mes turime didinti abipusės žinias, turime skatinti mainus. Čia mes taip pat pavartojame terminą Erasmus, jis yra susijęs su kitokia patirtimi, būtent bendrojo švietimo srityje, studentų mainais. Bet e, ekonominės krizės laikotarpiu mes turime pasinaudoti esamomis struktūromis ir svarbiausia naujomis technologijomis, nes galimybė naudotis naujomis technologijomis Europos Sąjungoje turėtų reikšti, kad turi būti galima pasinaudoti įvairiomis teisinėmis duomenų bazėmis, bendrųjų žinių bazėmis, jurisprudencijos žiniomis bendrijos lygių. Ir ši infrastruktūra mokymų srityje tampa svarbiausia siekiant tikslų. Tam tikrose valstybėse narėse yra padaryta didelė pažanga, jos turi didelę patirtį ir šio uh, susitikimo tikslas yra paliudyti šias patirtis. Mes norėtume palyginti šias skirtingas patirtis, nes kiekviena valstybė narė ir visos valstybės narės turi pažvelgti į kitų valstybių narių žinias. Taigi šiandien turime diskutuoti ir teikti įvairius pasiūlymus tam, kad komitetas galėtų tęsti savo labai svarbų darbą šioje srityje. Norėčiau paminėti Niderlandų patirtį. Jie inspiravo kitas valstybės, ypač tokias valstybės kaip Italija ir Belgija, Šios valstybės tikrai reiškia norą kurti būtinas sąlygas tikram dialogui tarp teisininkų ir teisėjų. Naudojantis įvairiomis technologijos formomis, tam, kad visų teisės rytyje veikiančių profesionalų patirtis galėtų kurti pagrindą šiems mokymams. Turime pasinaudoti visų patirtimi, ypač kalbant taip pat ir apie visų galimybių išnaudojimą, taip pat ir ekonominių požiūrių. Dabar suteiksiu žodį savo kolegai, Inga, kolegiai Ingai Güns, Güns, kuri pasisakys pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu. Ji yra vicepirmininkė. Prašau. Aš labai turi, trumpai norėčiau visus pasveikinti ir ponę komisiją, mūsų gerbiamus svečius, e, kurie e, taip pat papasakos daugiau apie teisininkų mokytojų, e, teisininkų mokymą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, e, kad e, Libe komitetas e, yra kompetitingas komitetas sprendžiant baudžiamojo teisingumo klausimą, mokant prokurorus ir teismo darbuotojus. Ir mokymas yra vienas iš instrumentų ir mes apie tai šiandien dar nekartą girdėsime. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių e, e, ir išreikšti nusivylimą, e, kad mes turėtume sukurti grandį, jungiamąją grandį tarp teisininkų mokymo ir teisinės valstybės Ir aš manau, kad šiandien tikrai bus diskusijų šiuo klausimu. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad Lybė, Jūri ir AFKO yra e, komitetai e, dirbantis e, Stokholmo programos srityje kur pabrėžiamas e, teisininkų mokymo e, svarbumas. Taip pat Norėčiau susijęti teisininkų mokymo klausimus su Kopenhagos dilema. E, mūsų komitete daug e, kalbama apie demokratijos teisinės e, valstybės klausimus. Europos Sąjunga turėtų sukurti aiškius mechanizmus ES e, saugumo e, srityje, kaip pavyzdžiui Venecijos e, komitetas. Ir mes su nekantrumu norėtume išgirsti jūsų pasisakymus. Dėkuoju. Much, Kinga. <clears throat> Ačiū, Kinga. Dabar suteiksiu žodį poniai komisariai, poniai Vivian Reding. E, prašau Europos komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už jūsų darbą ir taip pat Europos parlamento komitetų darbą, kuris mums padeda įgyvendinti ES teisininkų mokymą Europinėme lygmenyje. Mes žinome, kad Europos teisės e, įtaka ES piliečių e, bei verslo kasdieninėme gyvenime yra milžiniška. Europos e, teisė nėra statiška. E, ji yra dinamiška ir kyla iš atviraus, e, atviro e, teisinio proceso. Čia taip pat neturėtume pamiršti teisės, teisininkų, darbuotojų, teisėjų, prokurorų ir teismų darbuotojų vaidmens, kurie vis plačiau bendradarbiauja. Ir tai reiškia, kad kiekvienas nacionalinis e, teisėjas, e, kiekvienas teismo darbuotojas ir e, teisininkas turi tapti tam tikrą prasme ir ES teisės ekspertų, ne tik savo nacionalinės teisės specialistų. Todėl, kad E, teisininkai galėtų e, vykdyti savo darbo užduotis. Jie turi vis e, plačiau susipažinti su, su ES teisė. Žinoma, teismas išmano teisę ir privalo išmanyti. Tačiau kaip mes, ar mes esame tikri, kad mūsų nacionaliniai teismai suvokia, kaip e, nacionalinė teisė e, siejasi su ES teisė. Ir mūsų atremant įvairius iššūkius ES teisingumo srityje gali būti pasiekta tik nuosekliai dirbant. ir stengtis susijęti nacionalinės teisės sistemas su Europos teisės e, tradicijomis, o tam reikia apmokytų e, teisininkų e, išmanančių ES teisę. Tai yra pagrindinis pagrindinė sąlyga, kuri padeda užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą taikant ES teisę. Taip pat teisininkų e, mokymas padeda e, bendradarbiauti. Ir trečia, užtikrina didesnį e, teisinį saugumą ir užtikrintumą tiek verslo įmonėms, tiek ES piliečiams. Kaip pamenate, 2011 metais komisija pristatė ambicingą veiksmų planą, kurio tikslas užtikrinti pusės ES teisininkų mokymą e, pagal ES mokym, e, teisininkų mokymo programą ir mes e, šią programą įgyvendiname. Dabar norėčiau pateikti keletą konkrečių pavyzdžių. Europos Sąjungos teisininkų mokymo e, programa yra labai e, svarbi. Ir pagrindinis mokymas ES lygmenių yra teikiamas prokurorams ir teisėjams 2012 metais e, teisininkų dalyvavusių mokymo programuose padidėjo tris kartus nuo programos įgyvendinimo pradžios. E, nuo 2000, atsiprašau, e, teisėjų ir prokurorų dalyvavusių mokymuose skaičius išaugo nuo 2000 iki 4000 2012 metais. E, ir tai yra tikrai e, didžiulė pažanga nuo 2010 metų, kai komisija pradėjo e, dirbti šioje srityje. Europos komisijos E, metinės ataskaitos apie teisininkų e, mokymą buvo skelbtos 2011 metais ir šiandien yra skelbama 2012 metų teisininkų mokymo programos įgyvendinimo ataskaita. Ir aš manau, kad jūs patys galėsite susipažinti su mūsų metinės ataskaitos e, tekstu. Mes turime e, labai e, ambicingą planą iki 20 metų apmokyti daugiau kaip 700 tūkstančių teisininkų e, Europos Sąjungoje. O praeitais metais, vien praeitais metais buvo apmokyta ir įvairiuose mokymuose dalyvavo 64 tūkstančiai teisininkų 12 metais šis skaičius buvo 12 tūkstančių. Taigi jaučiamas e, pagreitis. Kodėl svarbu žinoti šios skrai, skaičius? E, skaičiai, žinoma, yra svarbus, tačiau nemažiau svarbu yra užtikrinti kokybę. Ir štai kodėl šios dienos e, konferencija yra puikia proga pasikeisti nuomonėmis e, apie teisininkų darbo e, patirtį. Europos parlamentas 2012 metais e, pasiūlė bandomąjį projektą, kuris e, padėjo e, nustatyti ir skleisti geriausias praktikas. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui ir ponui Maconi už šį projektą. Mes pakvietėme e, pasiūlymus, kaip geriausiai identifikuoti pažangėją praktiką e, ir pateikti įvairias rekomendacijas, kurios pasiūlytų, kaip geriausiai nustatyti ir skleisti pažangėją e, praktiką teismų bei prokuratūrų darbe. Jau nemažai yra pasiekta ir visi parametrai e, rodo, kad judame tinkama linkme. Turėtume ir toliau išlaikyti tą patį e, tempą e, ateinančiais metais. Ir žinome, kad tai yra tinkama procedūra. Tačiau yra nemažai dalykų, e, kuriuos turėtume dar pasiekti. E, teisininkų e, mokymo programa turėtų pavirsti į konkretų teisininkų mokymo institutą. Vis ES įstatymų prieimimas e, pastaraisiais metais teisingumo srityje reiškia, kad juos reikia praktiškai įgyvendinti. E, tai didelis įstatymų e, pluoštas, e, kuris e, pamažu dėgiamas nacionalinėse teisių, teisinėse sistemose. Ir mes turime kurti naujas idėjas, kad sustiprintume europinę dimenciją. Ir aš tikiuosi, kad šiandien išgirsime tų naujų idėjų iš jūsų. Tai padės politiniams e, vadovams e, dirbantiems šioje e, srityje pasimokyti iš praeities pasiekimų ir geriau suformuluoti ateities siekius. Dėkoju. Ačiū. Pone komisijos narė, už už žodžius, už pateiktus skaičius. Jie tikrai padrasina mus. Turiu pripažinti, kai pamačiau tą ambicingą tikslą dėl to, kiek teisėjų ir kitų teisės specialistų turėtų įsitraukti į teisingumo mokymo programą, konkrečiai kiek žmonių buvo numatyta įtraukti. Aš pamaščiau, kad kažin ar pasieksime tokio rezultato, kažin ar pasieksime tokių skaičių, bet jūsų pateikti skaičiai mus tikrai padrasina, reiškia susidomėjimas auga. Nors suprantame, kad tikslas vis tiek yra dar gan sudėtingas ir didelis. Kągi, perėsime prie pirmosios mūsų diskusijos. Europinės teisės mokymasis geriausios praktikos pavyzdžių pristatymas. Taip vadinasi mūsų pirmoji diskusija. Dėkoju komisariai. <coughs> The, the, the first session uh, is chair. Pirmai diskusijai pirmininkaus teisėjas Antonė Ticiano, kuris yra pirmųjų Teisingumo teismo rūmų pirmininkas. Jis panašu, kad yra pakeliui. Pradėsime gal be jo, o po to aš tikiuosi jis prisijungs. Taigi, pirmiausia žodį norėčiau suteikti ponui Rainieriui Van Supfen, kuris yra administracinio aukščiausiojo teismo priekybos ir pramonės teismo pirmininkas ir jis taip pat yra Niderlandų teismo koordinatorių atsakingų už europinę teisę tinklo pirmininkas. Taigi kalbėsime apie tai, kaip mokytis europinės teisės ir kaip užtikrinti geresnę prieigą prie teisės. Puiku, ačiū. Pirmininkė, džiaugiuosi, kad galėdama šiandien pristatyti savo gerąją praktiką ir papasakoti apie, apie ją. Mes vakar, už vakar kartu su savo tinklo atstovais rengėme susitikimą ir taikėme 24 sekundžių taisyklę, pagal kurią kiekvienam suteikiamos 24 sekundės pasisakyti, o dabar man panašu yra 7 minutės numatytos. Jūs dokumentuose susipažinote su mano pateikta informacija ir galėsite dar giliau susipažinti su tą informacija vėliau. Ir per tas 7 minutės aš trumpas pastabas jums išsakysiu, papasakosiu, ko mano manimu reikia, kas yra būtina, ypatingai mano šaliai, mano valstybei nariai Niderlandams. Aš esu konservatyvus, bet ne politinė prasme. Aš noriu išsaugoti viskas, kas gerai savo rankose, o pakeisti tik tai, kas mano manimu nėra labai gerai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nereikia apsunkinti situacijos per daug. Teisėjų mokymai, tokie rateliai kaip Eurinfra, projektas turi vykti valstybėse narėse. Labai svarbu, kad mūsų mokymo centrai valstybėse narėse siūlytų tokius kursus, kurie svarbus europinės teisės prasme, bet tai būtų įprastinės teisės dalis. Europinė teisė yra teisė, kuri taikytina kiekvienai valstybei nariai. Tai reiškia, tai yra įprastinė, įprastinio mokymo, e, įprastinės mokymo programos dalis. Uh, visose valstybės narėse. Ir nereikia čia daryti skirtumo tarp europinės teisės mokymų ar civilinės teisės ar būdžiamosios teisės mokymų, kada yra e, vykdomi tokie kursai. Ir būtent mes taip ir darome Niderlanduose ir mano kolegė, čia sėdinti man iš kairės, galės, galės man pantrinti. Taigi neapsunkime situacijos, mokymai svarbus, jie reikalingi, tas tiesa. Ir teisėjai turi suvokti, kad europinė teisė tam tikrą prasme yra taikoma kiekvienoje byloje, kiekvieno atveju, kadangi kompetencija išaugo, yra šeimos teisė, būdžiamoji teisė, civilinė teisė, daug kas patenka į ES kompetenciją ir reikia tai suvokti. Ta turi suvokti mūsų teisėjai. Taip pat noriu pasakyti, kad Tas pats pasakytina ir apie pagrindų teisų hartiją, tai irgi yra labai svarbus dokumentas ir mes e, savo koordinatorių ratelėje vakar kalbėjome apie tai, kas nutiks, kai ES jau taps e, konvencijos nare, konvencijos e, šalimi. Tai irgi yra labai svarbu ir reikalingi ir tokie mokymai šalyse norėčiau dar pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, nežinau, kiek čia liko. Aš norėčiau pasakyti, labai svarbu stebėti, kaip plėtojasi ES teisynas ir mokymo centrai turi tą daryti, nes pirmiausia, tai yra jų atsakomybė nuolatos palaikyti aukštą standartą, Ir čia jau nėra vėlgi skirtumo tarp Europinės teisės, civilinės teisės, baudžiamosios teisės ir panašiai. Mano teisme, kuria, kuriam aš pirmininkauju 90 procentų bylų, yra susijęs su ES taisyklėmis vienu ar kitu būdu. E, Sulėjimai įmonių, įvairūs kiti dalykai, žemės ūkio politika, kažkas visuomet išlenda. Taigi mes turime žinoti ES teisyną. Šalia to reiktų pridurti dar papildomų dalykų. Teismai ir valdybos, e, pirmin, teismų pirmininkai, tarybos, e, ministerijos, kitos institucijos, visi turi suteikti priemonių teisėjams, kad jie galėtų studijuoti teisę ir išsaugoti aukštus standartus. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra tam tikra prievolė, kuri numatyta netgi sutartyse. Teisėjai yra valstybės dalis ir valstybė turi lojali išlikti Europos Sąjungai, jos taisyklėms, jos direktyvoms ir reglamentams ir visai teisiniai sistemai. Taigi tai yra atitinkama prievolė taip pat ir valstybėms narėms. Ir mano šalyje tai reikštų teismų taryba ir teismų pirmininkų organas. E, čia reikia skirti laiko ir pinigų tam, kad būtų rengiami mokymai. Norėčiau dar trumpai pakalbėti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Mano tinklas EUINFRA ir teismų koordinatoriai bendradarbiaujame su kolegomis Rumunijoje. Aš ir jaunesni kolegos. Bendradarbiaujame su jaunesniais tinklais, GAES projektas Italijoje, Rumunijos atitinkamas ratelis, mes su jais bendradarbiaujame, taip pat konferenciją surengėme Bukarešte prieš keletą savaičių. Mano kolega ir aš pats dalyvavome toje konferencijoje ir ten susirinko e, įvairių tinklų atstovų, kiti dalyvavo interneto pagalba ir aš nuvykau, kiti sėdėjo namuose ir ekranu, per, per ekraną dalyvavo tame renginyje Ir buvo daug teisėjų iš užsienio, 2-3 Niderlandai, keli iš Italijos, kurie irgi dalyvavo toje diskusijoje ir tose, toje mokymo programoje. Ir mes norime tęsti tuos mokymus. O kalbant apie esminius projektus, kuomet įtraukiami visi Niderlandų teisėjai, Tai yra faktiškai neįmanoma ir dėl tos priežasties aš norėčiau pasakyti, kad turi mokymai būti mažesni valstybėje narėje, nes tikrai sudėtinga iš Amsterdamo į Hagą vykti tam, kad išklausytum kažkokį tai kursą geriau. Visi linkia likti namuose savo gimtame, savo mieste, kur, kur dirba. Ir galime rengti tuos internetinius susitikimus. Uh, kurie telekonferencijas, jos irgi yra labai svarbios. Ir tai tokiu būdu puoselėjamas abipusis pasitikėjimas. Ir tas abipusis pasitikėjimas kuriamas tik tuo met, jeigu teisėjai yra informuoti apie faktus savo kasdienėme gyvenime, jie priima sprendimus dėl bylų, kur svarbus yra ES teisynas. Ir mūsų tinklas pastarosiomis dienomis bandė surasti būdų, kaip bendrauti efektyviau. Ne dėl esminės teisės, bet kai iškyla problema, tarkim, kaip susisiekti su kolega, kaip kartu bandyti išspręsti tą problemą, gal galime pasimokyti vieni iš kitų. Vieno teismo sprendimas galbūt gali būti pritaikomas kitame teisme ir jeigu pietuoje, pietuose, teisme, piet, piet, šalies pietuose buvo priimtas kažkoks tai sprendimas, galbūt galima jį perkelti į kitą šalies vietą. Tai yra mokymas ne tik teisiniais klausimais, bet ir bandymas dirbti kartu ir dalinti žiniomis. Ir aš manau, kad per atinančius 10-20 metų galimybė dalinti žiniomis bus pagrindinė sąlyga, pagrindinė priemonė ir teisėjas privalo įvaldyti tą techniką. Teisėjai, teisininkai apskritai mano, kad tai, ką aš padariau, yra taip puiku, aš savo ir pasilaikysiu tai ir su nieko nepasidalinsiu. Tegu kitas tą patį darbą atlieka, paprakaituoja, padirba irgi ir pasiek tada tą rezultatą. Kartais jie bijo dalintis informaciją dėl to, kad galbūt tai, ką jie parašė, nebūtinai yra teisinga. Ir mes turime įveikti tą barjerą ir suprasti, kad galbūt tai, ką aš padariau, nėra tobulo, bet aš vis tiek pasidalinsiu. Ir prašau, patobulinkite mano dokumentą ir e, mes kartu parengsime kažkokį tai bazinį dokumentą ir juo naudosimės ir tokiu būdu pasieksime geresnių rezultatų Europoje, kur teisėjai tikiuosi galės priimti tinkamus sprendimus. Dėkoju. Thank you. <coughs> Thank you, uh, Mr. Zufen. Dėkoju ponai Zutfen. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį valdybos pirmininkiai Niderlandų mokymo ir studijų centro, teisėjų cent, mokymo centro atstoviai Roza Jansen. Prašau, trumpai žodis jums. Ačiū, ponė, ponė Berlinger. Ką galėčiau pasakyti po tokios kolegos kalbos, na, bet pasistengsiu. Aš norėčiau papasakoti apie Niderlandų požiūrį, kaip mes mokome teisėjus. Ir čia sėdžiu ir taip pat esu Europos teisėjų mokymo tinklo narė, jis jau buvo paminėtas kolegos ir per septynės minutės tikrai nelengva viską pasakyti, mes ištisas valandas galėtumėme apie tai kalbėti, apie europinį kontekstą, apie Niderlandų kontekstą, bet aš pasistengsiu daugiau kalbėti apie mūsų patirtį Labai dėkoju už šį susitikimą, nes vienas Niderlandų profesorius pasakė, kad mokymas e, nėra politinis klausimas, mokymas neturi priešų, bet neturi ir draugų nes čia nėra balsuojama. Taigi džiaugiuosi, kad jūs svarbų susitikimą, nes jūs parodėte, kad jūs laikote mokymą svarbių klausimų. Ir tai iš ties yra svarbus klausimas, nes e, kalbant apie europinę kultūrą, pasitikėjimą, supratimą, reikia tikrai daug padaryti mokymo srityje, nes tai gali tapti pokyčių variklis Europoje. Norėčiau papasakoti jums šį beitą, tikiuosi dokumentą perskaitėte. Nekartosiu to, kas ten parašyta, bet aš per tas septynes minutės norėčiau grįžti į praeitį, nes ateitis dažniausiai ir prasideda praeityje, ir papasakoti apie Niderlandų patirtį ir tą istoriją aš surašiau savo dokumente. Nes manau, kad tai yra labai svarbu, nes būtent 10-mečio pradžioje mes Niderlanduose pradėjome galvoti apie tai, kaip būtų galima atsakyti į klausimą, kaip padėti teisėjams tinkamai atlikti savo vaidmenį ES teismų sistemoje. Mes kalbėjome su žmonėmis, kurie buvo labai įsitraukę į tą procesą, Rainė buvo vienas iš jų, taip pat ir aš, ir toliau vykdome tą misiją, jeigu galėčiau tai pasakyti. Ir prisimenu, kad tuo met kalbėjome tik tai apie Europos teisės žinias. Kalbėjome apie platesnį kontekstą, nes mes manome, kad kai pradame kalbėti apie Europos teisės žinias, tai yra per siaura. Nes dažnai kuomet ponė Redin kalba, ji kalba apie Europos Sąjungos teisės žinias. Ir aš manau, kad su kitais praktikais svarbu tomis žiniomis dalintis, bet taip pat svarbu kalbėti ir apie teisėjų darbo meną. Ir tai yra svarbu ir teisėjams, ir prokurorams. Ir mes labai daug kalbama apie tai ir savo tinklo susitikimuose. Būtent tai yra darbo menas ir tuo pasidalinti net ir negali tai nereiškia, kad mes nenorime tuo menu dalintis, bet kartais tai yra tavo darbo esminė dalis. Ir teis, ką reiškia teisėjai e, visuomenėje ir apskritai, ar to išmokyti galima? Galima daug ko pasidalinti, bet dėje ne viskuo, mano manimu. Ir dešimtame dešimtmetyje mes subūrėme tą grupę ir darėme tam tikras prielaidas. Teisėjai turi atlikti savo darbą ir ES teisė turi būti kiekvieno teisėjo darbo dalis. Ir labai dažnai e, turime priimti sprendimą teismuose ir atsižvelgti tai, kokie yra Luksemburgo teismo sprendimai. Ir mes turime priimti sprendimą dėl kažkurios tai bylos, kurie aktuali piliečiui, įmoniai, labai greitai, labai efektyviai ir turime tuo atveju pritaikyti tinkamą teisę. Ir visuomet teigiu, kad Europos teisė nėra kažkas tai egzotiško, tai yra man įprastinė darbo priemonė, aš kasdien turiu teisės nuostatas taikyti, Europos teisės nuostatas taikyti savo darbę kaip teisėja. Ir tai turi būti mūsų atspirties taškas. Taip pat, kalbant apie Europos teisę, sudėtinga yra tai, kad teisėjas turi primti sprendimus dėl gausybės bylų ir turi žinoti įvairias teisės. O teisės teisinai keičiasi dažnai, kasmet. Ir mums, mes turime viską žinoti ir mums teisėjams svarbu, kad ta profesija dėl to nenukentėtų. Ir tai yra mano uždavinys. Aš turiu būti pasirengusi bet kuriai bylai, nes priešingų atveju aš ne, netliksiu darbo tinkamai. Tai yra mano pačios atsakomybė ir mes visuomet pasidžiaugiame, kai, kai mūsų vyriausybė mums nori padėti ir kai jūs taip pat norite mums padėti. Bet viskas prasideda nuo mūsų darbo stalo. Ir taip pat tada mes nusprendėme, kad labai svarbu yra mokymai, mokymasis visą gyvenimą teisėjams yra būtina. Mums reikalingi ir sertifikatai, pažymos, taip pat labai svarbi tinkama žinių aplinka, taip pat labai svarbi tokia pagalba, skubi pagalba. Ir čia Renje irgi kalbėjo apie Europos teismų koordinatorius. Tai yra puikus pagalbos centras teisėjams. Ten visuomet gali kreiptis ir gauti ne tik žinių, nes dabar žinias surasti nesudėtinga, bet kur kas svarbiau yra išmokti užduoti teisingą klausimą. Europinėme kontekste tai dar svarbiau, jeigu užduosi tinkamą klausimą, gausi tinkamą atsakymą. Kalbu apie 92 metus, o laiko liko nedaug, bet dar norėčiau pasakyti, kad mes tada išsiaiškinome daug vertingų dalykų. Ir nieks nepasikeitė nuo to laiko. Tie dalykai išliko, Bet, aišku, keitėsi galimybės, technologijos ir atsivėrė naujų galimybių dabar. Bet iškilo ir didesnių iššūkių. Mes kalbame apie besikeičiančią visuomenę, informacijos rautus, ir pažvelgus į teisėjus, į prokurorus dirbančius mano šalyje, mes kalbame apie didžiulį darbo krūvį. Ir dažnai jie skundžiasi ne dėl to, kad nežino ES teisės, bet dėl to, kad trūksta laiko, trūksta pinigų, kad galėtų vykti į mokymus ir panašiai. Taigi, aš įsivaizduoju, kad visi kolegos dažnai apie tai kalba. Tai yra reali pro problema, kur surasti laiko, kaip surasti laiko vykti į mokymus. Ir dėl to mes e, sakome, kad reikia tuos mokymus renkti labai efektyviai. Nes mes sekmadienį ryte tik tai turime laiko pasimokyti. Tai yra vienintelė diena savaitėje, kada galime skirti savo laiko mokymams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikalingas daugia matmeninis požiūris. Reikia apjungti įvairius matmenis ir tas reikalinga dėl to, kad Priešingų atveju mes niekuomet negalėsime 750 tūkstančių e, teisės praktikų apmokyti Europoje, kiek suprantu, čia tik pusė dar teisininkų. O kas apmokys tą kitą pusę? Pusantro milijono teisininkų, nes niekas net nekalba apie tą kitą pusę, bet aš tikiuosi, kad vienu ar kitu būdu mes visus juos galiausiai apmokysime. Taip pat jau sakiau, kad Europos teisė turi būti nacionalinio mokymo, nacionalinio teisėjų rengimo dalis. Ir čia yra daug žinių, reikia gal nuo tų žinių ir pradėti, tačiau e, tai nereiškia, kad mums nereikia to daryti kartu. Mums būtina surasti laiko susibėgti nes tada mes galime irgi pasinaudoti šiokią tokią paramą. Tas susibūrimas, susibėgimas man reiškia ir bendrą praktiką. Reikalinga tokia praktikos bendruomenė, praktikų bendruomenė. Tai yra teisėjai, kurie bendrauja, kalbasi, užduoda vieni kitiems klausimus, gauna atsakymus. Uh, dalinasi savo precedento teisę ir, ir panašiai. Taip pat reikalingos tokios kolegų priežiūros grupės, tai yra kolegos, kur, kurie bando kartu spręsti bylas, dalyjasi informaciją ir kalbant apie europinę teisę, jie kartais net nesupranta, kad kalba apie europinę teisę, jie tiesiog kalba apie tai, kad reikia išspręsti bylą ir europinė teisė yra to dalis. Taip pat labai svarbu apjungti visas tas sistemas, nes visos valstybės matome, kad turi vis dažniau federalinės sistemas, reikalinga, kad jos būtų apjungtos, taip pat e, tyrimų sistemos turi būti apjungtas, visuomet, aišku, yra kalbinė problema. Nekalbame visi vien, vieni kitų kalbomis ir jūs, ponė pirmininkė, pabrėžėte, tai, kad kalbinis aspektas yra svarbus. Taip pat manau, kad reiktų kalbėti ir apie naują požiūrį į mokymasi. Ir tai reiškia, kad nereikia visuomet važinėti į kursus, nes tam kaip ir laiko nėra, bet turime daugiau kalbėti apie mokymasi veiks, veiksme, veikime. Reiškia, tuo momentu, kada tau reikalinga informacija, tu ją gauni, tu esi apmok, apmokomas skaitmeniniu būdu. Būtent tuo momentu tu gauni kursą. Pavyzdžiui, prokurorai praeitą savaitę sprendė bylą ir mes būtent tuo momentu specializuotą žinias, specializuotą mokymą jiems suorganizavome. Taigi reikia, tas, kad tas mokymas priartėtų prie teisėjo ir prokuroro darbo stalo. Ir tą, tikiuosi, galėsime padaryti ir europinėme kontekste. ir toks gal mūsų Niderlandų būtų patarimas. Štai koks. Nebandykime iš naujo išradinėti dviračio, tikrai nereikia to daryti, nes dažnai tą, tą matau, viešus finansus reikia naudoti protingai. Ir visi mokymo institutai, Europinis institutas taip pat uh, mes visi galime dalintis žiniomis ir dirbti kartu ir tada su šiokia tokia parama, galbūt iš Europos komisijos ar parlamento pusės, aš manau, kad mes tuomet pasiektumėme daug ateinančiais metais ar per ateinančius dviejus metus, nes to pakaks, kad iš tiesų mes pasiektumėme savo tikslų. Ačiū. Thank you very much, Rosa. Uh, uh... Labai ačiū, Roza. Na, šiame seminare mes norėjome iškelti keletą idėjų. Mes tikrai iš naujo neišradinėjame dviračio. Mes tik tai norime pasižiūrėti, kaip kitas dviratis rieda. Ir tai yra požiūris į mūsų vykdomą veiklą. Manau, jog tinkamas būdas kurti teisininkų gebėjimus Europoje yra kurti Europos pilietybės procesus, nes būtent tas santykis tarp Europos piliečio ir Europos daugeliu atveju vyksta per teisę. Na, nebūtinai teisinėje srityje, bet apskritai kalbant apie teisę. Ir čia paminėtina Stoholmo programa. Būtent Europos sąrangoje Na, ponas Ticano jau atvyko, bet prieš suteikdamas jam teisę pirmininkauti, norėčiau tikrai su dideliu malonumu suteikti žodį gerbiamam profesoriui Valerijo Onida, kuris yra Skuola Superiore de la Magistratura valdybos pirmininkas. Prašau, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti trumpą informaciją apie Italijos teisininkų mokyklą, nes ji buvo įsteigta prieš vienerius metus daugmaž, taigi yra pakankamai nauja. Taigi, Italijoje yra apie 9 tūkstančiai teisininkų ir prokurorų. Ir čia kalbu tiek apie civilinius, tiek apie baudžiamosios teisės teisininkus ir jie yra skiriami viešo konkurso metu, jie turi turėti penkerių metų patirtį teisės rytyje, taip pat dviejų metų specializacijos teisės rytyje diplomą, jie turi turėti e, daktaro laipsnį arba būti teisininkai arba viešo administravimo darbuotojai. Jie atlieka teisinį vaidmenį, taip pat tie, kurie dirba viešaisiais prokurorais. E, tokių asmenų atrankos procesas yra labai griežtas, e, vyksta rašytinis konkursas, naujai skiriamų teisininkų kadencija trunka 18 mėnesių, 12 e, mėnesių darbo, paskui yra 6 mėnesių mokymų mokykloje laikotarpis ir vėliau vyksta stažavimasis atitinkamoje institucijoje, ar tai būtų teismai, ar prokuratūra. Mokymai konkrečioje institucijoje tęsia tokių teisininkų ir prokurorų mokymą. Ir per metus yra apmokama nuo 5 iki 6 tūkstančių asmenų. Ir jų dalyvavimas e, daugiau mažiau yra privalomas, būtent kalbant apie teisininkus ir prokurorus. E, taigi ši profesija yra periodiškai vertinama. Be to, Italijoje yra apie 9 tūkstančiai garbės teisėjų, kurių statusas e, keletą kartų buvo keistas ir kol kas dar nenusistovėjo. Teisininkų mokykla, įsteigta daugmaž prieš vienerius metus, buvo įsteigta kaip viešoji institucija, turinti teisinį statusą ir turinti visišką finansinį nepriklausomumą. Ji turi išskirtinę kompetenciją vykdyti visa, visus mokymus paprastiems teisėjams ir e, prokurorams, tiek profesionaliems, tiek garbės teisininkams ir veiklos, šios mokyklos e, veikla taip pat e, apima ir e, tai, jog e, ją prižiūri teismų. Joje taip pat yra valdyba, skiriama kas ketverius metus, e, ji taip pat renka pirmininką, tai yra šiuo metu mane. Joje yra šeši nariai, šeši teisėjai ir vieną asmenį skiria aukštoji taryba. Tai yra penki teisėjai, du advokatai, juos skiria Teisingumo ministerija. Ji neturi stabilių fakultetų. E, mokytojai yra renkami ad hoc pagrindu. Tai yra universitetų profesoriai, teisininkai, teisėjai, prokurorai ir kiti ekspertai. Ir iš viso e, e, ši mokykla per metus gauna metinį biudžetą. Mokykla taip pat skiria specialiuosius komitetus, vykdo decentralizuotą mokymų veiklą, apmokydama tos paties regiono teisėjus ir prokurorus. Mokykla vykdė mokymų veiklą, kuri formaliai buvo organizuota teisininkų aukštosios valdybos. Tačiau pritaikė daugybę svarbių inovacijų mokomoji veikla yra susijusi su konkrečiamis e, civilinės, baudžiamosios, konstitucinės, europinės, nacionalinės teisės e, sritimis. Ir daugiausia mes taikome praktinius metodus, analizuojame konkrečius atvejus, konkrečias bylas ir pritaikome įvairias teisinės disciplinas, e, kurios svarbios teisės veikloje. Tai yra psichologinė, sociologinė, tyriamoji veikla ir kitos svarbios disciplinos. Ši mokykla taip pat e, prižiūri e, stažuotės e, įvairiose vietos institucijose, regioninėse institucijose, tam, kad apmokomi teisininkai susipažintų su konkrečia praktinė aplinka. Ir tai yra tiesiogiai susiję su teisininkų darbo ypatybėmis. Taip pat dedamos pastangos siekiant palyginti ir aptarti įvairias teisinės praktikas bei precedentinę teisę. Vykdydamas mokomoje veiklą, mokykla siekia suteikti teisėjams ir prokurorams tiek pradinio mokymo metu, tiek stažuotėse. Jiems siekiama suteikti tam tikros patirties ir siekiama, kad jie susipažintų su ta socialinė aplinka, kurioje vyksta teisininko profesijos kasdienybė. Yra siekiama, kad teisėjai vystytų gebėjimus, kurie viršytų formalius metodus. Čia yra siekiama, kad tokie asmenys kurtų asmeninius socialinius santykius. Taip pat siekiama, kad būtų atsižvelgta į e, atitinkamų sprendimų priimimo pasiekmes, kurias priminės tokie būsimieji teisininkai. Taip pat būtina, kad teisėjai ir prokurorai giliai suvoktų savo atliekamo darbo esmę ir svarbą. Būtent jie turi suprasti, kokioje psichologinėje socialinėje aplinkoje dirba, labai svarbi profesinė etika, taip pat būtina atsižvelgti į teisinio darbo organizacinius aspektus. Čia teisininkas dirba ne kaip atskiras individas, būtent to ir siekiama tokiuose mokymuose, siekiama užkirsti riziką, kad tokie teisėjai ir prokurorai nepiknaudžiautų savo funkciją ir kad jos nepolitizuotų. Ypač siekiama atskirti galės, siekiama, kad teisininkas būtų nepriklausomas, bet tuo pat metu bendradarbiautų su atitinkamomis institucijomis. Šioje bendroje sąrangoje mes taip pat turėtume aptarinėti ir teisininkų mokymus europinėme kontekste, siekiant taip pat ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo. Mūsų mokomosiuose programomis mes E, lyginame įvairias sistemas. Esame įsitikinę, kad Europos teisėjai turėtų labiau susipažinti su standartais e, bei Europos teismų precedentais, taip pat su e, mechanizmais, kurie siekia Europos teismų ir nacionalinių teismų integracijos. Taip pat dedamos pastangos siekiant sukurti bendrą teisinę kultūrą tarp visos Europos teisininkų. Didėjantis tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp įvairių viešųjų institucijų, mokančių teisėjus, privalo būti vienas iš tikslų, kuriuos reikėtų užtikrinti ir kurių reikėtų siekti. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dėkoju profesoriau Onida. Mano pastabas pasilaikysiu pabaigai, kadangi šiek tiek vėluojame pagal numatytą darbo tvarkę. Ponas Fernando de Rosa Torner yra Consejo General del Poder Judicial vicepirmininkas. Prašom. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti Jums už pakvietimą e, kreiptis į Jūs e, kaip Ispanijos e, teisės generalinės tarybos viceprezidentas. E, Ispanija 86 mm, metais prisijungė prie Europos Sąjungos, prieš, tai buvo prieš 26 metus ir nuo to laiko e, mes plačiai taikome teisininkų mokymą, e, kad Ispanijos teisininkai išmanytų ne tik nacionalinį Ispanijos teisę, bet ir Europos Sąjungos teisę. Taip pat daromi didelės investicijos į teisininkų mokymą, e, e, kurios įgalina bendradarbiauti su e, mūsų kolegomis visoje Europoje. Ispanų teisėjai mokosi įvairiausiuose kursuose 64 kursuose e, ir 16 e, e, specialių kursų, kurie yra skirti skirti ypač ES teisėje. Ispanijoje yra 50 tūkstančių teisėjų E, ir per paskutinius metus buvo apmokyta 250, 2560 e, e, teisėjų. Taigi turint galvoje štai tokią situaciją, daugiau kaip 64 procentai Ispanijos teisėjų yra uh, E, moteris e, e, ir teisėjų vidutinis amžius yra 29 metai. Mokymas užtrunka daug metų ir 8 iš 10 teisėjų nėra atėję iš teisininkų aplinkos. E, neretai teisininkų profesija, e, specialybė yra e, perdodama šeimuose iš kartos į kartą. Mūsų teisės generalinėje taryboje mes E, užsimame e, teisininkų e, pirminių ir specialiuojų mokymų. Mokome teisėjus nacionalinės teisės nuostatų, tai taip pat ES teisės nuostatų pristatome teis, teisininkams e, kompiuterinės technologijas ir kaip jas e, galima taikyti e, teisininko darbe. Pastaruoju metu Ispanijos teisėjai ypatingai prašo papildomo mokymo Europos teisės taikymos rytyje. Buvo praeitie pastebimas žinių e, trūkumas. Ir Europos e, Sąjungos žmogaus teisų teismo sprendimai e, neretai buvo susiję su žmogaus teisų pažeidimais. Taigi visuomenė E, turėtų suprasti teisinių sistemų e, veikimo principus. E, ir būtina mokyti ne tik teisėjus ir teisininkus, bet ir šviesti visuomenę. Buvo atvejų, kai Ispanijos teisėjai e, turėjo spręsti vartotojų e, teisės e, klausimus ir mes turime taikyti teisės normas užtikrindami piliečių ir vartotojų teisės, o ne darydami jų kasdienybę sudėtingesnė. Kai kalbame apie nacionalinius teisėjus, turėtume kalbėti daugiau apie Europos e, Sąjungos teisės teisėjus. E, e, ne tik teisėjus, kurie turėtų išmanyti tik tai savo nacionalinę teisę. Ispanijoje yra įvairios galimybės tapti teisininku, yra teisininkų mokyklos, kuriuose mokymas yra derinamas e, e, su praktika. Ir taip pat e, taikomos įvairios stažuotės, norint tapti teisėjų. Taip pat turime teisėjų mokymo institutą E, tai teisininkų mokymas yra prižiūrimas valstybinės institucijos, e, generalinės prokuratūros bei e, Teisingumo ministerijos siekiant užtikrinti mokymo įvairiapusiškumą. Taip pat teisėjai gali kreiptis dėl atviro egzamino E, ir e, papildomų mokymų jau dirbant e, teisėjais. Mes rengiame šį nuolatinį mokymą mūsų teisės generalinėje taryboje. Per pastarosius 16 metų stebėjome, kaip augo specifinės ES teisės žinių pareikalavimas Norėčiau padėkoti Jums. Aš norėčiau parekomenduoti Jums susipažinti su mano parengtų dokumentų, jeigu norite platesnės informacijos. Ir e, norėčiau, kad mes ir toliau kalbėtume apie teisininkų rengimą ir apie visuomenės švietimą. Aš ką žodį suteiksiu ponui Ransom, administracinės mokyklos Prancūzijos atstovui. Ačiū mūsų mokykla savo mokymą, mokymo programą visiškai įtraukė į Stokholmo programą tam, kad būtų Europ, tarp Europos teisėjų užtikrintas abipusis pasitikėjimas. Mes manome, kad valstybių narių teisėjai yra Europos sąjungos teisės teisėjai ir ši idėja atsispindi ir pradiniuose mokymuose ir vėlesniuose mokymuose, apie kuriuos aš daugiau kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Prancūzijoje mokykla, mūsų mokykla rengia vienintelį e, teisininkus, e, teisėjus ir taip pat 140 e, tūkstančių vėliau jau dirbančių teisėjų mes e, jiems užtikriname tolesnį mokymą savo mokykloje. E, mokymai trūksta, du, trunka 2,5 metų. Mokykloje po to yra rengiama stažuotė įvairiose jurisdikcijose. Yra aštuonios temos mokymo programos ir viena jų yra skiriama tarptautiniam matmeniui ir taip pat Europos Sąjungos teisiai. Keturios savaitės yra skiriamos tik tai tartautiniam teisingumo matmeniui. Jūs sakėte, kad reikia pateikti praktinių pavyzdžių, tai aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, pirmąją savaitę savo mokiniams suteikėme galimybę nuvykti į ES valstybės narės, ir ten jie susipažįsta su kitomis e, teismų sistemomis. Apie 112 metais studentų nuvyko į tokius mokymus. Nuo 2012 metų mes įsitraukėme ir į teisėjų rengimo tinklą, EOKOS sistemą. Ir struktūrizuočiau dabar galime E, rengti tokius kursus savo mokykloje. Taip pat antra, antra savaitė yra skiriama tam, kad aš savo mokykloje galėčiau priimti e, teisėjus studentus iš įvairių Europos valstybių narių. 300 studentų 12 metais atvyko į mūsų mokyklą, 13 metais jų buvo 350 ir ten yra rengiama bendra mokymo programa daug dėmesio skiriama Europos teisiai. 2009 metais tą savaitę daugiausia dėmesio buvo skiriama pažeidžiamų žmonių grupių e, situacijai Europos Sąjungos teisinė. Taip pat yra skiriama, pavyzdžiui, tema viena iš temų yra vaikų teisė ir, ir panašiai. Taip pat vyksta darbas svarstant konkrečias bylas. Tai yra tokie seminarai, kur galima asimiliuoti ir parengti tokias e, bylų svarstymo asimiliacijas. Taip pat trečioji savaitė skiriama konkrečiai Europos teisiai, yra bendradarbiavimas su Teisingumo teismo, teismu, Strasbūro teismu, generalinis advokatas iš Teisingumo teismo, taip pat juristai atvyksta ir mūsų studentai taip pat vyksta į Luksemburgą ir rengia praktinius seminarus tenais. Jie mokosi svarstyti iki teisminius klausimus. Na, o ketvirtoji savaitė yra specializacijų savaitė. Tai tuo ir baigiamas mūsų mokymas. Toliau vyksta testinis mokymas, tekstinės programos ir 2012 metais trigubai išaugo e, tokių mokymų ir taip pat ir teismai išsakė poreikį geriau organizuoti ir daugiau organizuoti tokių mokymų ir rengimo kursų. Teisėjai mokosi ES teisės, kovos su korupcija, ES finansinių interesų apsaugos, kovos su pridėtinės vertės mokesčių karuselėmis, vengimo sistemomis ir panašiai. Dar viena mokymo ašis, tai yra, kuomet įtraukiamos įvairios ES organizacijos, dar vienas elementas kuris sudaro nemažą mokymo dalį. Ir 2012 metais 105 magistratai buvo apmokyti Paryžiuje, kituose regionuose, Prancūzijoje. Mes taip pat dalyvaujame ir keičiantis mokymo programomis su kitomis mokyklomis ir mūsų teisėjai vyko ir į, į erą ir teisingumo teismą kitas institucijas. Ir taip pat mūsų e, teisėjai yra įsitraukę į teisėjų rengimo tinklą, tai yra labai svarbi e, sistema, taip pat mūsų mokykla, aišku, rengia ir Europos komisijos, dalyvauja Europos komisijos siūlomose projektuose. Keturi projektai mums pasirodė ypatingai įdomus. Pirmiausia, e, ištokos e, klausimai, taip pat e, mūsų teisėjai galėjo dalyvauti bendrose mokymuose su teisėjais iš kitų ES valstybių narių. Taip pat buvo surinktas apsilankimas e, teisėjams, e, bandant įvertinti praktinius po, e, pavyzdžius. Taip pat buvo mokymas projektas susijęs su nepilnamečių nusikalstamumu ir baudžiamąją teise. Taip pat mes daug dirbame su Europos tarybos e, teisėjų tinklu, kur irgi mes galime keistis informaciją ir mokyti savo teisėjus. Dėkoju. Ačiū, ponė Ačiū, ponė. Aš įsidau, kad jūs ben, kalbate apie teismus, te, te, teisėjas, teisėjus. Tai yra mokymai, kuriuo, kurių metu keičiamas informacija ir žiniomis. Kągi dėkoju, dabar žodis poniai Edith Vandenbrok, Vandenbrok kurieigi kalbės prancūziškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš norėčiau irgi padėkoti. Aš kalbėsiu prancūziškai ir čia jau kaltas tu, nes buvo manęs pasiūlyta, kalb... man pasiūlyta kalbėti ir, ir angliškai, bet perėsiu aš vėliau prie anglų kalbos, bet pradžioje prancūziškai norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė ponė Berlinger. Taip pat dėkoju už tai, kad surengėte šios mokymus, šį seminarą, kuris mano manimu yra labai svarbus. Na, o dabar pereisiu prie anglų kalbos. Tikiuosi, kad skaidrės veiks. Okay, okay. Thank you. Uh, well... Ačiū. Taigi, labai sudėtinga kalbėti septynės minutės. Žinau, kad prieš tai kalbėjusieji kalbėjo labai ilgai, bet manau, jog tai buvo būtina, nes uh, Mano atveju, kalbant apie Belgijos patirtį, mūsų patirtis prasideda 2000-aisiais, e, čia 15 puslapių prezentacija, per 7 minutės pasakyti tikrai reiškia, jog kalbėti reikėtų labai trumpai, bet esu tikra, kad turėsime ir kitų progų aptarti išsamei šią temą. Taigi tikrai džiaugiamės, kad Roza laikėsi jūsų numatytų griežtų septynių minučių. Ir ji pasakė tikrai labai daug dalykų, kuriuos ir aš norėjau pasakyti. Ir galiu tik jai pritarti ir pamėginsiu nekartoti to, ką sakė jau kalbėjusiai prieš mane. Taigi, kokiagi buvo mūsų patirtis? Jūs e, galite ją matyti iš mano parengto dokumento, aš taip pat turiu ir daug išsamesnį dokumentą negu kad 15 puslapių, bet mūsų teisėjų rengimo institutas buvo įsteigtas 2007 metais, anksčiau tai buvo aukštoji taryba, veikiame nuo 2009 metų, mes esame federalinė Belgijos institucija, nepriklausoma nuo teisingumo ministerijos ir taip pat turime uh, aukštąją teisininkų valdybą. Mes esame nepriklausomi nuo vyriausybės ir esame vienintelė institucija rengianti teisėjus ir taip pat e, atitinkamus teismo darbuotojus. Mes taip pat e, dominu, esame dominuojanti institucija, nes e, mūsų institucijai skiriamas biudžetas. Mes esame nepriklausoma federalinė institucija ir siekiame gerinti teisininkų profesinę kokybę, e, rendami įvairias jų kompetencijas. Mūsų tikslinė auditorija yra 15 837 asmenys. Pusė iš jų yra teisėjai. Žinote, kad Belgijoje teisėjai, kaip ir Prancūzijoje, apima e, teisėjus, prokurorus ir teismo darbuotojus. Mes norime užtikrinti, kad mokomosios programos atsilieptų į tikruosius teisininkų poreikius. Ir tai padaryti labai sunku, nes pasiūla yra didžiulė. Visi teikia programas, visi e, teikia mokymus ir taip toliau, bet mes turime ribotus žmogiškuosius išteklius bei biudžetą, taigi turime žinoti, kad ir Europoje tikriausiai tai yra problema, taigi turime žinoti, kokie yra prioritetai, ko labiausiai reikia teisėjams, prokurorams ir teisininkų personalui. Taigi, manau, jog tai yra pirmasis klausimas, kurį aš uždaviau savo Belgijoje. Kaip mes apibrėžėme tikruosius poreikius, nesileisdami į įvairias sudėtingas sistemas, matematinės formulės, e, į kurios e, tiesiog iškelia daugybę klausimų, kurių mes negalime atsakyti mokymų metu. Tikrai Belgijoje yra labai svarbi teisingumo reforma, e, kuri reikalauja tikrai naujo požiūrio į darbą ir siekia atliepti įvairius išteklius. Aš manau, jog svarbiausia yra aštuoni iš, iššūkiai Belgijoje. Mums yra reikalinga didesnė autonomija, E, būtinas geresnis teismų valdymas ir teisininkai, teisėjai, prokurorai turi būti pasirengę atliepti tokį iššūkį. Ir mums e, tai kelia didelį susirūpinimą. Taip pat būtina užtikrinti atitinkamų kartų dalyvavimą. Mes gyvename tokioje kultūroje, kur viskas vystosi remiantis kultūra mes esame įpratę, kad viskas privalo būti daroma tam tikrų būdų, bet e, ne visos organizacijos taip veikia. Taigi yra daugybė žmonių, kurie ateina dirbti į teismus ir turime atsižvelgti visas kartas. Mes e, e, žinome, kad buvo vaikų gimdytojų karta, ateina kitos kartos, turime žinoti, kaip su jais kalbėti, kaip į juos žiūrėti. Taigi turime, tai turėti omenyje, turime prisitaikyti ir pritaikyti savo mokymo metodus. Taip pat būtina e, turėti gerų žinių. Mes turime žinoti, kokių žinių reikia teisininkams ir turime būti pasirengę. Jau buvo mums pasakyta, kad teisėjai neturi laiko. Taigi mes turime teikti savo mokymus e, tam tikrų atliekamų laikų, na, kaip sakome, Belgijoje tarp uh, sriubos ir bulvių. Dar turime įterpti ir savo tos mokymus. Na, žinome, kad buvo daug žmonių, kurie priklausė e, vaikų gimdytojų kartai, dabar jie traukiasi ir būtina užtikrinti tam tikrą žinių perdavimą. Būtina žinoti, kaip renkti teisėjus, reikia žinoti, ko jiems reikia, o teismuose tokios praktikos nėra. Taip pat e, Visi žino, kad yra labai svarbi socialinė, techninė evoliucija, būtina rengti kompiuterinį, didinti kompiuterinį raštingumą, organizacinius gebėjimus ir taip pat reikia, kad teisėjai suvoktų tarptautinį kontekstą. Ir priežastis yra labai paprasta. Mes siekiame skirti e, e, veiksmingiausią mokymą siekiant, kad tokie teisininkai įgytų geriausias reikalingas kompetencijas, reikėtų nustatyti objektyvų būdą bei kritinius organizacijos poreikius, reikėtų taip pat teikti subalansuotą ir dinamišką mokymų e, pasiūlą. Mes siekiame kad teisininkai įgytų kompetenciją organizacinėje srityje, įgytų teisinius gebėjimus, techninius gebėjimus. Ir mūsų modelis apima įvairius teisinius gebėjimus, reikia, kuriuos reikia įgyti teisininkams, siekiant įgyti kiekvieną iš tokių funkcijų. Pirmininkas perspėja, kad jau nedaug liko laiko. Taip, taip, Taigi jau perėjau pirmą ir antrą etapą. Jūs galėsite, ponė pirmininkė, pasiskaityti mano e, dokumente patys. Norėjau tik tai užbaigti, pasakydama, jog mums yra reikalinga, reikalinga ne tik europinė teisė, ne tik žinios, mums yra būdingi e, kiti gebėjimai. E, ir norėčiau priminti taip pat ir tą teisėjų darbo meną, apie kurį kalbėjo Roza ir mes apie tai dar kalbėsime vėliau. Ačiū labai už jūsų kantrybę. Minutė ir 24 sekundės, tai kiek aš viršijau laiką. Pirmininkas. Na, tikrai mes siekiame užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai, remiantis tautybės ar lyties pagrindais. Labai ačiū, ponė. Bet kokiu atveju, o dabar suteiksiu žodį atstovai iš Lenkijos nacionalinės mokyklos. Ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau pasidalinti lenkišką patirtimi, e, e, kaip Lenkijoje mokomi teisėjai. Tačiau norėčiau priminti pono Berlingerio žodžius, kad e, norėdami užtikrinti efektyvų teisininkų mokymą mums būtina e, kalbėti užsienio kalbomis, tačiau aš norėčiau e, pasinaudoti čia progą ir kalbėti lenkiškai. Todėl pasiruoškite klausyti vertimą iš lenkų kalbos. Ponios ir ponai, mūsų e, institutas įkurtas 2007 metais ir mes nusprendėme, kad mums e, reikia e, naujo principo, kaip mokyti teisėjus ES teisės. Taip, tokiu būdu e, buvo e, nuspręsta parengti 11 tūkstančių teisėjų. E, antras momentas yra tai, kad dauguma Lenkijos teisėjų buvo, gavo savo išsilavinimą universitetinėme lygmenyje ir yra gavę pagrindinį teisinį išsilavinimą. Tačiau E, jie nebuvo mokomi ES teisės ir tai yra pagrindinis iššūkis. Dauguma e, teisėjų e, mokomi dabar ES teisės Ir e, mes turime dėkti ES teisės mokymą į e, visų teisėjų rengimą. Kaip aš minėjau, mūsų institutas yra e, įkurtas 2007 metais ir rengia įvairius kursus. 2006 metais 67 procentai e, teisėjų e, dalyvavo ES e, teisės mokymo kursuose. Tačiau ne visi buvo patenkinti. Jie tvirtino, kad jie įgijo pakankamai teorinių žinių, tačiau per mažai praktinių žinių. Todėl mes nusprendėme, kad mūsų sistema turėtų būti grindžiama e, trimis ramščiais. Visų pirmiausia, tai yra, e, e, yra patys mokymo kursai, tada turėtų būti sukurtas ES teisės teisėjų ir ekspertų e, išmanančių šią teisę tink, tinklas. Ir trečiasis ramstis ES bendra, e, lygmens bendradarbiavimas. Taip pat e, yra sudaroma galimybė dalyvauti kitokiuose kursuose. Visi teisėjai neturi turėti tokį patį e, pirminį išsilavinimą. E, praktikoje tai būtų labai sunku įgyvendinti, kadangi e, Lenkijoje yra 11 tūkstančių teisėjų. Ir visos žinios susijusios su ES teise ir teis, teisėkuros instrumentais. E, todėl mes parengėme trijų sričių e, e, mokymą. Visų pirmiausia sritis tai yra ES teisės principai. Turint galvoje, kad nacionalinės teisės teisėjai turi gebėti taikyti ES e, teisės nuostatas. Todėl mes turime apmokyti savo e, teisėjus. Tai yra bendro pobūdžio mokymo kursai, e, kuriuos rengia 13 dėstytojų visoje Lenkijoje. Tokiu būdu užtikriname, kad kiekvienas e, Lenkijos teisėjas e, išmanytų savo įsipareigojimus e, susijusius Europos Sąjungos teisės taikymu. E, ir taip pat e, stengiamės įdėkti savo teisėjams, kad e, jie nebijotų konsultuotis su ekspertais. Na, o kalbant apie ES esminę teisę, tai šioje srityje rengiame mokymo sesijas, kurių metu kalbame tiek apie civilinę baudžiamąją ir šeimos teisę. Taigi, teisėjai yra e, rengiami įvairiose ES teisės e, srityse ir trečioji sritis būtų e, ES teisė apskritai. Jau sep septinti metai e, mes vykdome savo veiklą ir esame apmokę per tuos metus daugiau nei tūkstantį e, Lenkijos teisėjų. E, taip pat skatiname pažangausios praktikos mainus ir galiausiai tai priveda mus prie trečiojo ramsčio, tai yra bendradarbiavimas. Mums būtina keistis patirtimi, pažangiają praktiką, darbo metodais ir dalyvauti tarptautinėse mokymo programuose. Taip pat Europos mokymo e, e, projektuose bei mainų programuose. tikiu, kad ES teisininkų įrengimo e, mokyklų tinklas yra e, e, pagrindinis forumas, kuris gali užtikrinti svarbiausius instrumentus taikant ES teisės nuostatas. Kaip pavyzdžiui teisėjų mainų programa. Dabar žodį suteiksiu E, suteiksiu žodį ponui Raineriui Hornungui. E, e, Vokietijos teisės akademijos atstovui. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai ir pasinaudosiu vertėjų paslaugomis. Per pastaruosius 15-20 metų, jeigu pažvelgsite į Vokietiją, Vokietijos e, teisės sistemą, tai e, sukūrėme platų ES e, teisės išmanimo pagrindą. Vokietijos teisės akademija nagrinėjo ES teisės sistemą, kurie e, e, e, taip pat išplatino anketą, kurioje buvo stengiamasi išsiaiškinti mokymosi poreikius. Taigi, tiek prokurorai, tiek teisėjai ne, E, kaip anketa parodė, e, ne visai suvokė tai, e, kad ES teisės sistema yra neatsiejama jų darbo dalis. Taigi, ką mes turėtume padaryti? Mes turime pažvelgti į pagrindinius suaugusių mokymo aspektus mūsų mokymo programuose tvirtinama kad mes kiekviename specialistų teisininkų mokyme turime pažvelgti, kokį praktinį e, taikymą tas mokymas e, gali turi, turėti. E, Vokietijos teisininkų akademijoje mes stengiamės įdėkti šias permainas kaip ir Niderlanduose. E, nuolat e, vykdome e, mokymus visoje Vokietijoje visose 16 federalinių žemių. Ir kasmet e, e, daugybė teisėjų dalyvauja e, penkių dienų trumpuose mokymo kursuose, taip pat 75 dienų trukmės specializuotose kursuose. Aš turiu informacinės medžiagos vokiečių ir anglų kalbą. Stengiamės, kad ES teisė taptų kirti pagrindiniu e, e, mokymo akmeniu pat e, e, stengiamės užtikrinti kuo platesnį mokymo e, kursų spektrą. Taip pat yra rengiami specialūs kursai, kaip susijęti nacionalinę teisę su ES teisė. Taip pat rengiame užsienio kalbų kursus, nes mūsų nuomonėm užsienio kalbos mokėjimas yra ypatingai svarbus aspektas. Yra įvadinė diena, e, kurios metu e, nagrinėjame e, teismo sprendimų procedūras. Taip pat pat e, sutelkėme e, vėliau dėmenį į e, specifinius klausimus atskirai teisėjams ir prokuratūrai prokurorams ir kiekviename mokymo e, momente stengiamės susijęti ES teisę su nacionalinė e, teisė, kokia teisės rytis tai bebūtų, ar tai būtų e, darbo teisė, ar verslo, ar civilinė teisė, ar panašiai. Mes rengiame seminarus, bendradarbiavome su Luxemburg jeigu e, e, e, rengiame išvykas ir studijų vizitus ES teisingumo teismą ir nagrinėjame ypatingai įdėmiai preliminarius teismo sprendimus. Yra parengta 60 kursų skirtų skirtų nacionaliniai teisiai, tačiau visuose šiuose kursuose yra skirti skiriamas dėmesys ir Europos teisės aspektams. E, visuose mokymo kursuose nagrinėjami e, labai svarbus aspektai, e, pavyzdžiui, oro bendrovių keleivių teisų atžvilgių duomenų apsaugos atžvelgių buvo surinktas specialus kursas tarpininkavimas ir taikinimas e, tai taip pat labai svarbus mūsų mokymo e, aspektas, kuomet rengiame e, ir kursus susijusius su ES matmeniu. Taigi kasmet apie 600 Vokietijos teisėjų ir prokurorų dalyvauja įvairiausiose kursuose. Turime tris mokymo modulius. E, jų metu taip pat nagrinėjame Prancūzijos, e, Ispanijos teisę, Anglijos e, teisę. Ir kitais metais planuojame e, užmėgsti glaudesnį bendradarbiavimą su Italijos e, teisininkų rengimo e, akademija. Šiais metais Vokietijos teisininkų akademija rengė mainus su kitų valstybių valstybių e, teisėjų rengimo e, institutais, bendradarbiavimo su Turkijos teisininkų rengimo e, mokyklomis. Ir, ir visai neseniai Vokietijos ir Turkijos teisininkai lankėsi Europos žmogaus teisų teisme Strasbūrė. Dėkoju. floor for Madam Kizli. Thank you, Mr. President. Firstly, I... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti čia ir galimybę pakalbėti apie Vengrijos patirtį. Taigi, Mes turime e, prokurorų rengimo centrą. Ir Taigi teisėjų rengimas jau turi ilgą istoriją, netgi prieš įsteigiant Vengrijos teisingumo akademiją. Ir šis rengimas apima taip pat ir tai, jog Vengrijoje yra teisėjų rengimo centras, jis organizuoja kursus teisėjams ir prokurorams, Vengrijos Teisininkų akademija taip pat turi ir prokurorų rengimo centrą, jis veikia visus metus, išskyrus laikotarpis, kuomet vyksta teisėjų atostogos. Taigi šešias savaitės vyksta teisininkų atostogos ir natūralu, kad tuo metu nevyksta ir mokymai. Taigi norėčiau trumpai Jums papasakoti apie mūsų tikslinę grupę ir tai, kaip vykdome šios mokymus. Taigi, kasgi yra mūsų tikslinė grupė, kalbant apie šias dvi teisininkų rengimo institucijas. Tai yra teisėjai, taip pat teismo sekretoriai, e, teisėjų padėjėjai, tribunolų sekretoriai bei tokių teismų personalas. Jie dalyvauja Teisingumo akademijos rengimo e, teikiamuose mokymuose. Toks mokymas yra privalomas teisėjams ir teisėjų padėjėjams, bet taip pat ir e, toks mokymas yra privalomas, bet šalia to egzistuoja ir tam tikras savanoriškai pasirenkamas elementas, būtent teisėjai, e, kurie jau yra paskirti teisėjai, taip pat naudojasi tokiais mokymais ir tokia praktika egzistuoja jau ilgą laiką. Kalbant apie tokio mokymo struktūrą ir programą, Norėčiau Jums apie tai dabar papasakoti. Šiuo metu mes siekiame atnaujinti ir suaktualinti tokius mokymus. Mes taikome kreditų sistemą, e, kuri yra suderinta su teisėjų statutu. Apie kągi čia kalbame? Teisėjai, teisėjų padėjėjai, sekretoriai bei tribunolų personalas turi dalyvauti privalomuose mokymuose, mm, laikantis jų statuto. Tai reiškia, kad teisėjas dirbantis, pavyzdžiui, nepilnamečių teisės srityje, dalyvauja mokymuose, kurie kaip tik ir yra konkretus mokymai nepilnamečių teisės e, srityje. Ateityje mes taip pat turėsime galimybę, laikantis šios naujos koncepcijos, taip pat pasirinkti ir savanoriškai pasirenkamus mokymus. Teisėjai turės galimybę pasirinkti įvairius individualius mokymus, kurie vyks tris dienas O dešimt dienų vykstančiuose kursuose dalyvaujantis teisėjai taip pat galės pasirinkti tokius kursus, o tokie kursai prokurorams tęsis 15 dienų. E, mokymai tęsiasi trejus metus ir teisėjai bei prokurorai turi surinkti 53 kreditus, o teisėjų padėjėjai turi surinkti 120 kreditų. Na, aš taip pat kalbu ir apie teisėjų padėjėjų rengimus, jiems privaloma lankyti tokius mokymus, e, taip pat e, yra privalomas ir vienodas e, egzaminas, kurį turi laikyti teisėjų padėjėjai, bet taip pat teisėjų ir prokurorų stažuotojai, jie taip pat turi laikyti tokį egzaminą. Yra numatyta programa metams, Taip pat generaliniai prokurorai sprendžia, tvirtinant tokį planą. Ir kiekvienam teisininkui yra svarbu sudalyvauti tokioje programoje, bei taip pat uh, sudalyvauti individualių mokymų programoje, kuri tęsiasi penkerius metus. Testinis mokymas taip pat yra numatomas prokurorams. Ten taip pat reikia surinkti numatytą kreditų skaičių. Na, o dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie Europos teisę, kursai ir mokymai egzistuojantis teisėjams, prokurorams, kuriuos vykdo Vengrijos teisės akademija. Taip pat apima ir bendradarbiavimą jurisdikcijos srityje, tiek kalbant apie civilinę, tiek apie baudžiamąją teisę bei procedūrinę teisę. Kalbant apie Vengrijos prokurorų rengimo centrą, šiuo metu nėra specifinio teisininkų rengimo Europinės teisės srityje, bet mokymuose dalyvaujantis prokurorai taip pat susipažįsta ir su Europos Teisingumo teismo precedentais. Tiek norėjau pasakyti, dėkuoju uždėmesį, ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Wolfgang Hausel, kuris yra Europos Teisės akademijos direktorius. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai, nes atstovauju Europos e, tribunolų institutui, Europos Teisės akademijai. Taigi džiaugiuosi Europos parlamento tradiciją, skatinti tradicinius mokymus, ko galima plačiau nes būtent Europos parlamentas 2003 metais pareikalavo, kad būtų sukurta Erasmus teisėjams programa, mokymo mainų programa. Ir dabar sukurtas tinklas ir būtent Europos parlamentas užsakė studiją, kuri buvo 11 metais paskelbta ir buvo kalbama apie tai, kiek reikia e, teisėjų mokymų ir kokia yra valstybių narių praktika šioje srityje. Taigi tokiu būdu mes galime geriau dirbti su savo kolegomis. Na ir galiausiai perinu prie platesnės temos. Būtent Europos parlamentas buvo pagrindinis iniciatorius, kuomet buvo steigiamas mūsų institutas 91-2 metais, nes jau tada buvo Europos rezoliuci parlamento rezoliucijose kalbama apie tai, kad reikia sukurti bendrą rinką. 92 metais ir buvo reikalaujama, kad būtų įsteigtas Europos teisininkų mokymo institutas, plačiaja prasme įskaitant ir valstybių narių teisėjus. Ką tik girdėjote, kad ponia Reding ir dabar galvoja ir apie kitas institucijas, kaip būtų galima institucionalizuoti tą teisininkų mokymą. Ir mūsų institutas tikrai yra jau 22 metus dirbanti institucija. Kaip veikia mūsų institutas? institutas yra iš principo finansuojamas iš ES lėšų, ES komisija mums skiria išmoką. Mes veikiame keturiose specializuotose srityse ir apjungiame visas ES teisės sritis plačiaja prasme, kalbant ir žmogaus teisų konvenciją, apie žmogaus teisų konvenciją, viena uh, E, skirta civiliniai teisėjai, baudžiamai teisėjai, administraciniai teisėjai ir ketvirtoji sritis tai yra Europos verslo teisė. Mūsų komandoje teisininkai yra iš, iš visų valstybių narių, na, ne visų valstybių narių, bet atstovauja visoms teisinėms Europos Sąjungos valstybių narių tradicijoms. Aš pas mūsų komandoje yra buvusių advokatų, žmonių, kurie atstovauja bendrosios teisės tradicijoms, uh, ir kitoms teisinėms tradicijoms, kurios praktikuojamos įvairiose valstybės narėse. Pone Reding sakė, kad teisėjų mokymas užtikrina abipusį pasitikėjimą. Tai yra tiesa, bet tai nėra visiška tiesa. Abipusiam pasitikėjimui reikalingi tokie žmonės, kurie dirba kartu įgyvendindami ES teisę ir kurie, vien, kurie vieni kitus pažįsta ir tam reikalingi yra asmeniai susitikimai. Ir čia mūsų instituto pridėtinė vertė išryškėja, nes pas mus yra visų nacionalinių tradicijų atstovų ir tokiu būdu europinė teisė yra integruojama nacionalinę mokymą, mokymo programą. Tai yra būtina, bet to dabar neiš, neišsiversi. Taip pat yra ES teisės, įvairių teisės aktų ir praktikai ne visuomet suvokia, kad išiškėja koks tai europinis elementas. Na ir mes bandome uh, užtikrinti Europos teisės mokymus. Ir tuose renginiuose apjungiame atstovus praktikus iš įvairių valstybių narių. Jie išklauso to, kaip konkretus ES teisės aktas yra pritaikomas sa, jų nacionaliniuose kontekstuose. Ir jie gali palyginti praktiką, gali pasimokyti vieni iš kitų. Ir matom, jie pamato, kad kitose valstybės narėse, tarkim, teisė yra taikoma taip, kaip labai panašiai kaip ir kitoje valstybėje narėje. Galbūt forma yra kitokia, bet rezultatai dažnai panašus. Taigi tokie susitikimai, tarptautiniai susitikimai yra labai svarbus, kuriant abipusį pasitikėjimą. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį, kur, kuris yra ypatingai aktualus. Mes pasiūlėme prieš keletą metų Žiemos akademiją, taip vadinamąją, jauniems teisėjams ir prokurorams bendra finansuojama iš Europos komisijos biudžeto ir 120 jaunų teisėjų ir prokurorų atvyko iš 25, man atrodo, valstybių narių. Ir dvi savaitės jie kartu dalyvavo mokymuose, dirbo kartu, svarstė bylas seminaruose, vyko kartu į teisingumo teismą, nacionalinius regiono teismus, ir taip pat subūrė tokią tikrą teisėjų bendruomenę. Ir tokiu būdu jie gali geriau suprasti ir suprasti, kad jie priklauso tam Europos teisėjų korpusui. Tokiu būdu yra puoselėma ta Europinio teisėjo dvasia. Taigi, Europos teismų, teisėjų mokymo tinklas e, rengia programą Jakos, e, mano Kolega daug prisidėjo rengiant ir plėtojant tą, tą, tą tinklą. Taigi teismų, teisėjų mokymuose mes daug bendradarbiavame su nacionaliniais teismais. ERA yra Europinis institutas, tačiau jį valdo valstybės narės, kadangi mūsų valdyboje ES valstybių narių atstovų yra ir dažnai jie yra ir teisėjų mokyklų atstovai. Ir mes kalbame ne vien tik tai apie teisėjus ir prokurorus teisėjų mokyklose irgi nebūtinai yra mokoma, mokomi tik tai teisėjai ir teismo personalas. Mes įtraukėme visus teisėjus, bet ir taip pat plačiau įtraukėme ir teisininkus, kurie užsima privačią praktiką. Ir mums pagrindinis partneris yra Bazelio teisės bendruomenė CCB. Ir ponė Redin kalbėjo apie tai, kad praeitais metais 12 tūkstančių mokėsi Europos teisės, bet mūsų institutas irgi prisidėjo gal 2,5 tūkstančio prie tos mokymo programos. Taigi mes dėkingi už galimybę tą daryti, dėkingi už bendradarbiavimą su partneriais ir laukiame tolesnio darbo įgyvendinant Stokholmo programą. Dėkoju. Ačiū direktorių. Dabar pereisime prie trečiosios mūsų sesijos dalies. Geriausia praktika mokant teisėjus ir prokurorus. Džeremis Kuperis. Ačiū. Labas rytas. Pone Reding savo išanginėje kalboje kalbėjo apie svarbę studiją, kuri dabar yra įgyvendinama. Uh, EGTN užsakytą studiją, kur bandoma išsiaiškinti, kokia geriausia teisėjų ir prokurorų mokymo praktika Europos Sąjungoje. Ir per dabar tas kelias minutės aš pabandysiu trumpai pristatyti tą projektą ir pateiksiu idėjų apie tai, kaip ji yra įgyvendinama. Komisijos darbas jau anksčiau buvo pradėtas ir mes jį, juo pasitelkėme. Svarbus projekto tikslas yra ne tik įvertinti mokymus, Europos teisės mokymus, bet bendrai įvertinti, kaip teisėjai ir prokurorai yra rengiami visoje Europos Sąjungoje, tam, kad e, suprastumėme geriausios, kokia yra geriausia praktika. Uh, bendruose mokymuose, kokia praktika daugiausiai žadanti ir kurią būtų galima perkelti į kitas jurisdikcijas. Aš esu tos komandos, kuris, kuri vykdo studiją narys ir mūsų studijos ataskaita bus paskelbta kitų metų pavasarį. Ekranuose matote, kokie, kokie yra studijos tikslai. Tai atsispindi ir dokumente, kurį parengiau šiai konferencijai. Ir, kaip, sak, kaip sakiau, geriausia praktika yra mūsų tikslas. Mes norime tam tikrus orientyrus parengti, pasitelkdami empirinius duomenis apie tai, kaip vykda, vyk, vykdomi mokymai įvairiose ES valstybėse narėse ir paskelbsime tos rezultatus ataskaitoje. Ir apskritai rengiama tokia studija reikalinga parengti pagrindą tolesniai pažangai, pasitelkiant ataskaitos išvadas ir rezultatus. Mūsų naudojama metodika yra gan paprasta, tai yra empirinis požiūris, mes parengėme anketas, kurie, kurios buvo išdalintos visiems teisėjų rengimo institutams Europos Sąjungoje. Ir pakvietėme kiekvieną instituciją pateikti pavyzdžių geriausios praktikos ar žadančios, daug žadančios geros praktikos pavyzdžių pagal atitinkamus kriterijus, kuriuos mes nustatėme. Novatoriška mokymo programa, novatoriška metodika, mokymo poreikio analizė, įrodymai, kaip įvertinti mokymo kokybę vėlesnėje teisėjų praktikoje ir mes gavome daug atsakymų, išanalizavome juos ir dabar mes būtent uh, kartu ir rengiame tą galutinę savo ataskaitą. Kadangi ataskaita vis dar yra rengiama, dabar galiu tik tai labai slaptai užsiminti apie tai, kas yra toje ataskaitoje, nes jeigu pateiksiu per daug informacijos apie mūsų galutinę studiją, studijos ataskaitą, tos ataskaitos neskaitysite, tai aš tiesiog jums šiek tiek tik tai trumpai supažindinsiu, kokie pagrindiniai mūsų buvo rezu, rezultatai ir duomenys ir taip pat norėsiu kažkaip sukelti jūsų susidomėjimą tą būsimą ataskaitą, kuri pasirodys pavasarį. Yra penkios antraštės. Penki pagrindiniai klausimai, kuriuos aptarsiu. Pirmasis dalykas yra tai, kad mes supratome, kad vis daugiau išvelgiame geros žadančios praktikos pavyzdžių Europos Sąjungoje mokant teisėjus ir prokurorus. 30 beveik pavyzdžių, geros, labai geros praktikos pavyzdžių buvo surasta įvairiose srityse. Antras dalykas. Mes laikomės nuomonės, kad dauguma tų praktikos pavyzdžių gali būti laisvai perkeliami į kitas jurisdikcijas ir kitas šalis. Tai reiškia, kad mes tikimės, jog tai nebus tik tai akademinė apžvalga, bet bus numatytos galimybės mokymo institucijoms perimti idėjų ir pritaikyti prie savo konteksto. Ir taip pat tai reiškia, kad civilinės teisės ir bendrosios teisės jurisdikcijos gali keistis tokiomis idėjomis. Ir mes čia nematome didžiulio skirtumo tarp to, kaip vyksta e, tokie mokymai skirtingose jurisdikcijose. Jie visur yra panašus. Taip pat išsiaiškinome, kad yra daugia disciplininis metodas naudojamas mokant teisėjus ir prokurorus Europoje, įtraukiant įvairius kitus kitų profesijų atstovus mokymuose, kurie ir moko, ir kai kuriuose instituose moko ir kitų profesijų atstovai, kur interesas yra bendras. Ir matome daug puikių praktikos pavyzdžių, kaip tai yra naudinga teisėjų ir prokurorų darbui Europoje. Ketvirta mintis. Kalbant apie mokymus, Europos teisės mokymus, matome, kad kokybė ir intensyvumas labai įvairus. Yra labai gerų pavyzdžių, daug žadančių pavyzdžių, kaip yra mokoma Europos teisės. Ir galbūt įdomiausi pavyzdžiai yra tie, kur labai daug naudojamasi elektroninėmis priemonėmis, internetu, platformomis, elektroninio mokymosi priemonėmis ir panašiai. Ypač mokant Europos teisės, panašu, kad tai labai yra veiksmingas mokymo būdas, nes e, tokiu būdu galima labai greitai pasitelkti įvairius šaltinius ir gan greitai tą padaryti. Taigi, dažnai minime elektroninius mokymus, ypač šioje srityje. Ir Penkto, penktoji mintis labai aišku, kad geriausios mokymo programos teisėjams ir prokurorams yra susijos su aktyviu teisėjų ir prokurorų dalyvavimu, tiek kuriant mokymo programas, tiek nustatant mokymo poreikius ir pačiuose mokymuose dalyvaujant. Teisėjai kur kas mėliau įsijungia į mokymus, jie nenori, kad jiems būtų skaitomos tik tai paskaitos, ir kuo didesnis jų yra įsitraukimas, tuo geresnė mokymo praktika. Štaigi taip, tiek jau išryškėjo iš tos rengiamos ataskaitos ir aš pirmasis, kuris e, neiškalbėjau viso man skirto laiko, taigi tuo labai didžiuojuosi. Ir dvi su pusė minutės jums sutaupiau. Ačiū. Thank you very much. E, dėkuoju, ponas Kuperi. Dabar žodis su suteiksiu ponui Jonathanui Goldsmithui, kuris yra Europos teisininkų ir teisininkų organizacijų tarybos e, e vicegeneralinis sekretorius. E, mano e, asistentas padės man valdyti skaidres. Aš esu iš Europos teisininkų ir teisininkų organizacijų e, tarybos CCBE. Mes turime 32 e, pilnateisius narius, 11 e, asocijuotų narių ir jungiame daugiau kaip 1 milijoną Europos teisininkų. E, žinoma, e, mes e, puikiai suvokiame dabartinę situaciją, yra bendroji rinka, reikia suvokti Europos teisinę sistemą ir plačiau išmanyti kaimininių šalių teisinės sistemas. Ir aš pabandysiu kaip šiuolaikinis laikinis E, e, žmogus apibendrinti mūsų plačią veiklą per 10 minučių. Taigi e, ši skaidrė pristato tą pažangą, kurią mes padarėme. Tai visų pirmiausia, 88 metais buvo priimtas pirmasis CCB e, e, elgesio kodeksas, e, kuriame buvo numatytas jaunųjų teisininkų mokymo straipsnis. Ir kaip pamatytumėte, kad yra specialus netgi straipsnis vėlesnėje Elgesio kodekso versijoje, kuriame sakoma, kad būtina užtikrinti, kad teisininkai vystytų ir išlaikytų savo profesinės žinias ir įgūdžius e, atsižvelgiant į Europos e, matmenys jų profesijos e, kontekste. Kalbant apie teisininkų mokymą, mes priėmėme pirmąją teisininkų mokymo rezoliuciją ir numatėme pagrindinius veiksmus. Tai buvo 2000 2013 metais e, mūsų pirmasis, e, pirmoji rezoliucija buvo paskelbta 2003 metais, kurioje nuspindėjo, atsispindėjo e, testinio mokymo įsipareigojimai ir siekiai. Mes taip pat E, e, stengiamės laikytis gairių, e, kas turėtų sudaryti testinį mokymą. Ir 2006 metais mes paskelbėme modelinę schemą, kaip įgyvendinti nuoseklų testinį mokymą. Ir 2011 metais atliktais tyrimas parodė, e, kad 18 valstybių e, e, narių dalyvaujančių mūsų taryboje įtaiko privalomą testinio mokymo programą. Mokymo turinys visose valstybėse narėse negali būti visiškai suvienodintas, tai yra akivaizdu, kadangi teisinės sistemos skiriasi. Tačiau 2007 metais mes paskelbėme e, CCB rekomendacijas dėl e, mokymo rezultatų e, Europos E, teisininkams, kadangi e, negalėdami kelti bendrų reikalavimų dėl turinio turime kelti bendrus reikalavimus dėl kokybės. Kita mm, viena pagrindinių mūsų sričių e, tai yra Morgendeser sprendimas, kuris įtraukė E, ne tik e, praktikuojančius teisininkus, bet ir e, teisės studentus tokiu būdu įpareigojant į, įvertinti teisininkų rengimą nacionalinėme lygmenyje. Mes sveikiname E, komisijos ir parlamento iniciatyvą susijusią su teisininkų mokymu ir mes e, turime e, suvokti, ką turime galvoje, sakydami teisininkų mokymas. Dažnai suvokiama, kad mokomi vien teisėjai. Tačiau turime e, mąstyti plačiau ir turėti galvoje e, ne tik teisėjų mokymą, e, bet ir kitų teisininkų mokymą ir daugelį sričių glaudžiai bendradarbiaujame ir taip pat jaučiame svarų ES finansavimą. Po mano kolega e, ką tik kalbėjo apie geriausią e, e, teisėjų mokymo praktiką, tai aš galėčiau pasakyti viską tą patį, tik tai pakeisdamas žodį teisėjai, žodžiu teisininkai. Mes kaip tik dabar taip pat rengiame ataskaitą bei rekomendacijas Ir jeigu pamatysite virš e, mano viešbučio e, dūmą, tai žinokite, kad mūsų rekomendacijos yra e, baigtos ir parengtos ir ataskaita netrukus bus paskelbta laikantis komisijos numatyto darbo grafiko kitų metų pradžioje. Ir galiausiai E, e, esame, e, įgyvendiname labai užmojingą projektą Europos mokymo platformą, kuris, kuri numato tinklalapio sukūrimą, kuriame būtų informacija apie visus teisininkus rengiančius institutus, mokslės institucijas, E, e, informaciją apie nacionalinį teisininkų e, rengimą ir tarptautinius teisininkų rengimo aspektus. Štai čia šioje skaidrėje trumpai pristatomas kaip tas tinklalapis atrodys, kokie kokie galimi bus paieškos kriterijai e, ir kaip matote šioje skaidrėje bus galimybė ieškoti mokymo pagal vietą, pagal kalbą, pagal e, teisinės praktikos rytis, datą, trukmę, tip, e, tipą ir daug kitų dalykų. Taigi, ieškant e, teisininkų mokymo, specifinio mokymo, bus puikios galimybės rasti tinkamą e, mokymo kursą. Ir kalbant apie e, Europos mokymo platformą, mes turime sukurti pasirinkti e, hybridinę e, sistemą, kurią pasirinkome. E, Deja, aš negalėjau sutaupyti jums dviejų su pusę minučių, kaip padarė anksčiau kalbėjusis, bet aš sutaupiau jums pusantros minutės. Dėkoju. Dabar žodis Amelie Leclerc, kurie yra atvykusi iš Luksemburgo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmąjį kartą aš e, matau Europos parlamente tokią, tokį renginį, kuris e, skirtas e, teismų personalo mokymams aptarti ir per dešimt minučių turiu pristatyti situaciją mano šalyje. Aš kal... norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas užsakė pirmąją tokią studiją ir aš pasinaudosiu progą ir padėkosiu Europos parlamentui už susidomėjimą šiuo klausimu Labai svarbu pasidalinti mintimis apie šią problemą, mok, Europos teisės mokymą, teismo personalo nariams, teisėjams, prokurorams, kadangi mes visi galime aptarti šią temą pasitelkdami vykdomos studijos rezultatus. Pirmasis sunkumas, su kuriuo susidurėme, yra tai, apie ką mes kalbame, kas yra teismo darbuotojai. Ir taip pat kiti su šiuo klausimu susiję dalykai, kas vyksta Europos Sąjungos valstybių narių lygių ir taip pat apibrėžtant tas studijas turime suprasti, kas patenka ir kas nepatenka į, į tą sritį. Tai yra tie žmonės, kurie dirba ir su prokurorais, ir su teisėjais teismuose, prokuratūrose. Na ir toks, tokia studija turi, tokios studijos turi būti atitinkamo um, masto ir mes daugiau gal kalbame apie bendrosios teisės valstybės e, toje studijoje ir taip pat bandėme įtraukti visas tarnybas, visas paslaugas teisme susijusias ir su e, kalėjimų valdymu, penitenciją ir taip pat prieimus baudžiamojo teismo sprendimą vėlesni, vėlesniuose etapuose dirbantis asmenys. Teismų darbuotojai turi praeitį atitinkamus mokymus ir aš suprantu, kad norėčiau pasakyti, kad e, kalbame apie įvairias atsakingas tarnybas vis 28 valstybėse narėse. Ir kalba eina iš principo beveik apie 340 tūkstančių žmonių. Na ir aš nekalbėjau apie teisinio mokymo vaidmens dar prieš uh, pradedant eiti tas pareigas teisme. Ir mūsų mokymuose kalbame apie visas teismo darbuotojų kategorijas, kurie atlieka ir juridinį vaidmenį ir ne, nes mums reikalingi e, mokymai ir apie Europos teisę. Kodėl? Todėl, kad yra labai sudėtinga be mokymų išsiaiškinti, kokie reikalingi uždaviniai, kokį darbą turi atlikti vis, visos personalo kategorijos ir ar čia reikalinga Europos teisės, reikalingos Europos teisės žinios ar ne. Ir apmokant teismų darbuotojus, kurie dalyvauja teismų sistemoje, e, jie pirmiausia turi pagerinti savo teisminę patirtį ir Europos pagrindinėse teisėse, kalbama ir apie teismų personalo pareigas. Ir taip pat labai svarbu suteikti tinkamą pagalbą ir paramą teisėjams, kai vyksta mokymai. Mes parengėme tokią sistemą, kur bandėme uh, įtraukti visas organizavimo schemas ir centralizuotą, ir decentralizuotą. E, Prancūzijoje yra nacionalinė teisėjų padėjėjų mokykla, taip pat yra ir Vokietijoje atitinkamos mokyklos kiekvienoje iš Vokietijos žemių, kur apmokomi teismų darbuotojai. Taip pat yra taikomi specializuoti mokymai e, teismo darbuotojams ir, pavyzdžiui, taip pat yra ir Lenkijoje toksai, tokia mokykla, kur yra apmokomi ir teisėjai, ir teismo darbuotojai. Mes pritaikėme įvairias darbo organizavimo sistemas ir pirmiausia, mes e, užmėskime kontaktus ir supratome, kad e, apie vis, visos tos profesijos, apie kurias šiandien kalbame, nėra bendros europinės sistemos, kažkokiu tai tinklų, kur būtų galima atstovauti visiems, visoms profesijoms. Ir paskutinė šalis, kurią įtrauk... įtraukėme, mums prireikė trijų savaičių, kol užmėsgėme paskutinius kontaktus su paskutinė valstybė, nes iš tiesų net nelabai aišku, su kuo tuos kontaktus užmėgsti. Taip pat e, mes savo tinklapyje kalbėjome, pristatėme savo projektą ir rezultatas buvo neblogas, nes e, nemažai žmonių, teismo darbuotojų, teisėjų padėjėjų susidomėjo tais mokymais, sureagavo ir uh, Mums įdomu tai, kad e, tikrai yra domimasi tuo, kas vyksta ES šioje srityje. Parengtas yra klausimynas, e, paprastai taip ir yra daroma, ir pirmiausia mes bandome išsiaiškinti, kas atliks kokį uždavinį. Taigi mes rengėme tokią anketą ir sukaupsime jos pagrindų informacijos ir apibūdinsime kiekvieną kategoriją kiekvienoje valstybėje. Ir taip pat apibūdinsime struktūras ir organus, kurie yra atsakingi už mokymus, nes kiekvienoje valstybėje yra ta, ta, tam tikra kategorija, kur taikoma viena mokymo struktūra, o kitai, mokym, profesijai, kitai kategorijai taikoma kitokia mokymo struktūra. Taigi mes taip pat bandėme kiek įmanoma įtraukti ir administracinių teismų darbuotojus. Uh, Čia irgi dar vienas nemenkas uždavinys ir iššūkis mums. Taigi dabar surinkome nemažai informacijos, bet e, kol kas ji dar nėra apibendrinta. Mes gavome tokius dalinius atsakymus. E, jie yra daliniai tik dėl to, kad kai kurios valstybės turės dar pateikti daugiau informacijos apie visas kitas kategorijas. Uh, Na ir mūsų partneriai labai nustebo, kad buvo užduotas klausimas ne tik apie teismų darbuotojų mokymą, bet ir apie Europos teisę. Taigi, pirmąjį kartą teismų darbuotojai turi suprasti, kiek jiems yra reikalingas Europos teisės mokymas. Čia kalbame apie įvairius vaidmenis, įvairias mokymo organizacijas ir mūsų studijos dar vienas tikslų yra skatinti bendradarbiavimą tarp mokymų, e, mokymo organizacijų ir institutų. Spalio ir, ir, ir rugsėjo mėnesiais mes surengėme susitikimus ir taip pat ketiname vasario mėnesį surengti didelę europinę konferenciją, kur kalbėsime apie bendrus dalykus į savo studiją mes įtraukėme ir jurisdikcijos, e, asmens duomenų laikymo jurisdikcijoje klausimus, nes būtent čia mes galime jau pabandyti kartu dirbti. Ir pirmasis rezultatas yra tas, kad galiausiai įvairios mokymo struktūros buvo atskleistos ir mes visi gali vieni iš kitų pasimokyti ir pažiūrėti, kaip yra organizuojami mokymai kitur. Ir rugsėjo spalio e, mėnesiais tiesiog buvo sukaupta daug informacijos per tos susitikimus. Ir kodėl reikalinga europinė teisė? Tai yra darbuotojai, kurie vykdo labai nacionalinės procedūras. Tačiau, kaip kai kurios procedūros yra europinės ir teismų darbuotojai ne visuomet yra su, su jomis susipažinę. Teisėjų padėjėjai, ypatingai kuomet svarsto tarp valstybinės bylas ar civilinėje ar būdžiamoje teisėje, ir kuomet susidūrėma su užsieniečiais advokatais, tuomet reikalinga atitinkama patirtis ir būtent dėl to ir reikia įver, įvertinti Europinės teisės mokymo poreikius. Dėkoju. Merci, madame. Ačiū, ponė. Na, aš jums atsakau taip pat tą kalbą, kurią ir jūs pristatėte pranešimą ir sakyčiau, kad yra labai svarbus ištikimumas tam tikroms institucijoms, na, o prancūzų kalba yra teismo kalba Jeigu leisite, norėčiau taip pat išreikšti keletą pastabų. Na, aš esu tokioje geroje padėtėje, kuomet vadovauju tam eismui tarp kalbėtojų. Na, ir pirmiausia, norėčiau, jei leisite, pasakyti, jog tam tikrą prasme jūs patys kalti dėl to, kad mes šiek tiek užtempėme darbo tvarkę. Iš tikrųjų buvo numatytas toks teisininkų susitikimas. Ir čia tokie teisininkai turėjo atstovauti visas valstybės narės. Ir tai taip pat yra ir įrodymas to teisininkų susidomėjimo šią sritimį. Bet iš pradžių norėčiau pasakyti tai, ką jūs taip pat ką tik sakėte. Na, tikrai nuostabu, kad ponas Berlingeris suorganizavo šį susitikimą, nes aš, būdamas jau tokio amžiaus, prisimenu tai, kas vyko 70-ame dešimtmetyje. Na, jis tikrai buvo labai seniai, bet tuo metu aš e, dėščiau advokatų rengimo institute Romoje. Į taip pat e, analizavau e, e, precedentus, kurie vyko mano gimtajame mieste, Neapolyje. Ir susidūriau su nemažu skepticizmu, kalbant apie europinę teisę. Nes įsivaizduojate, šiandien mes kalbame apie europinę teisę, o 70-ame dešimtmetyje kągi reiškia kalbėti apie Europos teisinę įgyti, netgi tarp teisininkų besispecializuojančių Europos teisės srityje. Na, galbūt tai atrodė kažkas moksliško, nerealaus ar labai tolimo. Ir šiandien mes matome, kad ne tik jaunesniai teisininkai, bet taip pat ir advokatai turi žinių šioje srityje ir matome, kaip išsivystė ir suklestėjo Europos bendrijos teisė. O aš pats esu vienas iš tos Europos teisės pradininkų, dėl to tikrai esu užvaldytas tiesiog emocijų, kalbėdamas šią temą. Taip pat vertindami šią situaciją, analizuodami šią situaciją, mes turime ir prisiminti, kokiagi yra teisininkų e, evoliucija. Europos teisė vystėsi e, taip pat apimdama ir bendradarbiavimą tarp visų lygių teisininkų. Jis buvo realizuotas, šis bendradarbiavimas. E, Ir aš puikiai prisimenu, kad ponas Berlingeris buvo pirmasis Europos teisininkų asociacijos prezidentas. Ir čia matome, kaip vystėsi teisininkų profesija tiek nacionaliniu lygiu, tiek ir europiniu lygiu. Mes užmėskėme daugybę ryšių tiek su aukščiausiaisiais teismais, nacionaliniais teismais, konstituciniais teismais, matėme, kaip suklestėjo tokie ryšiai. Jie ja vystosi tarp įvairių asociacijų ir konstatuoju, kad tai yra svarbus elementas. Šiandien džiaugiamės matydami tokį bendradarbiavimą tarp magistratų, netgi ir sutarčių lygyje. E, buvo patvirtinta ES e, veikimo sutartis, joje taip pat yra nuostatų reglamentuojančių bendradarbiavimą magistratų lygių. Ir matome tokį bendradarbiavimą taip pat ir teisingumo, vidaus, e, teisės reikalų srityje. Taip pat vyksta ir bendradarbiavimas tarp teisinių organizacijų. Taigi, pasikartosiu, bet norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdamas dalintis šiomis žiniomis su visomis teisinėmis institucijomis. Mes, žinoma, čia turime konkrečių interesų. Jie yra susiję su teismo tiesioginė kompetencija. Šiandien du trečdaliai mūsų darbo yra susiję su prejudiciniais klausimais, e, kurie yra nagrinėjami nacionaliniuose teismuose. Šiandien e, tokių prejudicinių klausimų nagrinėjimas auga. Mes netgi pakeitėme savo darbo tvarkos reglamentą. Anksčiau teismuose buvo įprasta praktika e, kuomet teisėjai bendradarbiavdavo tarpusavėje. Tarpusavėje šiandien jau vyksta toks bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių. Ir mes iš to labai daug tikimės. Matome, kad dialogas tarp teisėjų išaugo, išsivystė ir dabar du trečdaliai mūsų darbo vyksta siekiant reglamentuoti prejudicinės procedūras ir šiandien matome, kaip išsivystė mūsų prejudicinė teismų praktika. Taigi, dialogas tarp teisėjų ir nacionalinių teisėjų vystosi puikiai. Aš tikrai iš savo pusės esu labai patenkintas šiuo dialogu ir tikiu, kad šis dialogas ateityje taip pat teigiamai įvertins ir nacionalinių teisėjų vaidmenį prie to taip pat prisidėjo ir jūsų iniciatyvos. Tai leido mums pagerinti šį dialogą. Jis yra labai svarbus. Čia viena vertus būtina prisiminti tą pasirinkimą, kurį turi daryti nacionaliniai teisėjai prejudicinėje srityje. Būtent toks teisėjas pats privalo įvertinti labai atidžiai bylą. Ar ta byla priklauso jo jurisdikcijai. Ir tai yra labai realūs praktiniai klausimai, kuriuos reikia užduoti teismui. Mes jau seniai rengėme e, dokumentą, tai yra rekomendacijos nacionaliniams teisėjams. Ir mes šį dokumentą visą laiką tobuliname e, per tuos kontaktus, kurias turime užmesgę su nacionaliniais teisėjais. Taigi, pirmiausia, kalbant apie teisėjų rengimą, džiugiuosi galėdamas konstatuoti, kad jūsų patirties dėka mes matome tą konkrečią įgytą patirtį šioje srityje, bet taip pat ir iš mūsų pusės e, mes iš savo pusės Kiekvienais metais susitinkame su magistratais ir formatas išsiplėtė, anksčiau buvo dvi dienos, dabar jau skiriamos trys dienos įvertinant mūsų santykius bendrijos teisės rytyje. Mes reguliariai taip pat rengėme apsilankimus atskiruose valstybėse narėse, tose valstybėse, kuriuose yra teisės mokyklos, Taip pat magistratai lankosi kitose valstybėse narėse. Taip pat yra teikiamos iniciatyvos, kuomet per laikotarpį nuo šešių mėnesių iki vienerių metų magistratai gyvendina tokias iniciatyvas. Na, sakyčiau, kad ne visos iniciatyvos susilaukė sėkmės. Pirmaisiais metais e, dalyvavo tik tai Italija, antrais metais jau buvo Italija plus Vokietija, trečiais metais Italija, Vokietija ir Rumunija. Taigi, e, manau, jog taip yra dėl sunkumų, e, kurie kyla siekiant įteisinti tokių magistratų uh, funkcionavimą būtent per laikotarpį nuo šešių mėnesių iki vienerių metų. Na, aš esu italas, todėl esu puikiai susipažinęs su Italijos patirtimi, bet magistratai susiduria su įvairiais sunkumais teikdami e, bylas, e, pavyzdžiui, ir Luksemburgo teismui. tai yra tikrai ilgas darbas. Na, yra įvairių bendrų, bendro pobūdžio priežasčių ir netrukus jau tai baigsiu savo pasisakymą, bet kalbant apie teisininkų rengimą, jis yra labai svarbus. Aš e, labai džiaugiuosi, kad taip pat ir jūs tai pabrėžėte. Būtent jie yra ta pirmoji grandis taikanti ES teisę. Ir teisingumo teismas taip pat čia turi įsitraukti į žaidimą, kadangi e, visgi didžioji dalis ES teisės taikymo vyksta nacionaliniuose teismuose. Ir tik tuomet, kai susidurime su sunkumais nacionaliniu lygiu, yra kreipiamas į Europos teisingumo teismą. Taigi, Europos teisė uh, iš pradžių yra taikoma nacionalinėje jurisdikcijoje ir mes gerbėme tų nacionalinių teisėjų vaidmenį. Teisėjai taiko taip pat ir Europos teisę, ne tik nacionalinę teisę ir būtent jie yra ta pirmoji grandis, kuri priima sprendimą šioje srityje. Ir reikėtų renkti kuo daugiau teisėjų, kurie būtų kompetentingi šioje teisės srityje, tam, kad jie galėtų prisidėti prie Europos Sąjungos teisės priartinimo prie piliečių. Tai yra svarbu. Kuo daugiau nacionalinių teisėjų galės taikyti Europos teisę, tuo ji bus labiau priartinta prie Europos piliečių. Ir tuo mažiau piliečių turės kreiptis į Europos teisingumo teismą Luksemburgė. Kartoju, mes, e, teisingumo teismas, čia dalyvaujame visomis jėgomis, e, bet džiaugiamės tuo, kad valstybėse narėse taip pat yra veiksmingai dirbama siekiant išspręsti problemas. Ir tikiuosi, kad mes ir toliau dirbsime šioje srityje ir džiaugiuosi, kad ponas Berlingeris susorganizavo šį mūsų susitikimą. Ačiū. We're, we're going to, sec, to the second session. Dabar pereisime prie antrosios šio susitikimo dalies, e, pavadintos tarpusavio pasitikėjimo didinimas. E, pirmoje dalyje apžvelgėme įvairių institucijų, įvairių valstybių patirtį, o dabar pereiname prie e, praktinio bendradarbiavimo esmės ES teisingumo srityje. Ir pirmasis E, kalbėtojas yra ponas John Phillips, e, kuris e, yra teismų mokymo centro direktorius Labas rytas. Labai malonu šiandien Jums papasakoti apie e, darbuotojų, teisės srities darbuotojų mokymą. Galbūt e, e, naudojamas anglų kalboje terminas judgecraft nėra labai tikslus. Aš 2007 metais pradėjau šį darbą ir esu teisininkų e, rengimo centro direktorius. E, mūsų tikslas yra ES e, teisinės srities kultūros stiprinimas. Tai labai gražiai skamba, tačiau ne visada suprantame, ką tai reiškia Kalbama, e, kad ES teisėjai e, turi tuos pačius klausimus spręsti vienodai, tačiau e, mes turime užtikrinti, kad pasitikėtume vieni kitais labiau kaip žmonėmis ir daryti tai ES teisės kontekste. Žinoma, nacionalinės teisės sistemos skiriasi. Tačiau e, e, teisėjų ir teismų darbuotojų e, mokymas, kaip veikia kitų Europos valstybių teisinės sistemos yra labai svarbu. Mes turime rasti bendrus, bendrus vardiklius vienijančius Europos teisininkų profesiją. Ir aš manau, bendras teisininkų mokymas padės ištobulinti e, individualius gebėjimus, taip pat e, padės dėkti vieningesnius standartus ir galiausiai ES e, teisėjai labiau pasitikės vieni kitais. Ir aš siūlyčiau uh, E, kad e, teisininkų gebėjimai e, būtų sudaryti iš penkių gebėjimų. Tai visų pirmiausia labai aukšti stan, etikos standartai ir E, lyderystė ir valdymo gebėjimai. Taip pat siūlyčiau, kad e, šie gebėjimai e, būtų taikomi tarp valstybinių mastų. Mes stengiamės mokytis, mokyti savo teisėjų, sutelkdami pagrindinį dėmesį į šiuos e, gebėjimus ir šiuos įgūdžius. Tačiau noriu pabrėžti, e, kad e, Anglijoje ir Velse buvo atlikti išsamus tyrimai, e, e, kurie atskleidė, kaip yra e, svarbu mokyti pagrindinių esminės teisės dalykų. Ir labai svarbu, kaip mes tai darome. Mes turime susitelkti ne tai, ką mokome, bet kaip mokome ir ko teisėjams reikia jų veikloje Dabar e, atsiliepdami į, į šiuo, šio tyrimo rezultatus mes mokome e, daug e, mažiau, tačiau taikome plačiau elektroninį mokymą nes juk mokydami, e, mokomės dažniausiai neklausydamiesi vieni kitų arba taip vadinamai e, kalbančių galvų. Mokymasis vyksta kasdieninėme darbe ir gyvenime nes ką jūs atsiminsite ryto iš to, kas buvo pasakyta šiandien? Manau, kad tikrai nedaug. Todėl mokant e, teisininkus e, efektyviausias būdas yra teisėjų e, aktyvus dalyvavimas e, plėtojant jų įgūdžius. E, Junktinėje karalystėje e, rengiami mokymai sutelkiant nedidelės teisėjų grupelės, kurioms vadovauja vienas labiausiai, vieni iš labiausiai patyrusių teisėjų ekspertų E, kas dėl grupės lyderio, e, manome, kad tokios grupės e, lyderis turėtų būti patyręs, praktikuojantis teisėjas ar teisėja. Ir manau, kad geriausia, kad teisėjus mokytų kiti teisėjai. Ir Mm, grupės dydis turėtų būti ne didesnis kaip šeši teisėjai. Ir galiausiai, galiausiai e, patikimumo e, ir legitimumo mm, įvertinimas. Mm, dauguma valstybių e, pageidauja, kad teisėjai būtų faktų mokomi netitrūkstant nuo realybės, e, nagrinėjamos e, įvairios konkrečios e, bylos ir atvejai. Yra rodoma filmuota medžiaga, kuomet profesionalus aktoriai vaidimo teis, vaidina teismo procesą ir teisėjams, teisėjų prašoma parengti atitinkamą e, to, e, tos filmuotos medžiagos analizę ir įvertinti e, teismo sprendimo vertinimą. Po, kie, po kurio laiko kiekvienas tokios grupelės dalyvis turi pateikti savo vertinimą. Ir tokie mokymai gali būti atliekami ne tik mokantis žodinio teismo proceso e, e, atveju, bet ir e, rašytinio teismo proceso sprendimų nagrinėjimas. Ir visuomet yra aptariama, ko išmokta taikant tokią metodiką. Žinoma, išgirstame įvairiausių E, įvairiausių atsiliepimų ir e, kartais tie atsiliepimai yra ne visai teigiami. E, taip pat moko, moko, mokymo momentas yra, kai stengiamasi E, teisėjas e, bando įvertinti e, teismo proceso eigą ir įvairių teismo proceso dalyvių elgesį. Toks mokymas yra grindžiamas taip pat filmuota medžiaga, kurioje vaidina profesionalus aktoriai to, ir, e, nagrinėjami e, teisminiai e, atvejai, kai yra apklausiami maža, mažamečiai, kokie yra advokato veiksmai. Kaip minėjau, kiekvienoje e, e, tokioje grupelėje dalyvauja e, šeši teisėjai ir kiekvienas iš jų gali būti paprašytas pirmininkauti teismo posėdžiui. Kita iš mokymo temų yra. Next topic, judicial conduct and ethics nepilnamečių teismai ir etiniai klausimai, kuomet teisėjai yra raginami diskutuoti įvairius scenarius, e, e, filmuotą medžiagą aptarti. E, žinoma, viskas grindžiama europiniais pavyzdžiais. Ir gali. Ir pavyzdžiui, tokie klausimai, e, ką daryti, kai e, teisėjas kolega elgesi netinkamai e, kaip elgtis su socialinėmis medijomis ir žiniasklaida. Ir taip pat labai svarbus klausimas, kaip E, e, spręsti tuos klausimus remiantis savo asmeninę patirtimi ir e, stengiamasi išsiaiškinti, kiek ir kokio mokymo reikėtų toliau. Kaip mano kolega minėjo, mes rengiame veiklos ataskaitas ir stengiamės įvertinti tai, kas buvo pasiekta E, viena iš galimybių yra e, darbo grupių e, seminarai, kuriuose dalyvautų įvairių valstybių narių atstovai, kurie panagrinėtų, kokia mokomoji medžiaga efektyviausiai galėtų būti naudojama mokymo procese. Dėkuoju, kad išklausėte mano pranešimą. Jūs labai greitai kalbėjote bandėte taip sutaupyti laiko. Dabar teisėjų etika nepriklausomybė. Turime du kalbėtojus ir pirmiausia žodį suteiksime Gido. Gido Nepimodona, kuris yra Venecijos komisijos pakaitinis narys, Europos taryba. Buvęs teisėjas, prokuroras. O po to būdžiamosios teisės buvo, buvote ir baudžiamos teisės e, profesorius, taigi gydo, žodis jums. Ačiū. Aš parengiau savo kalbą angliškai, bet pasinaudosiu progą ir kalbėsiu itališkai. Taigi, aš e, kalbėsiu apie tas temas, kurios yra labai aktualios, nes e, kalbėsiu apie europinius vidinio ir išorinio teisėjų nepriklausomumo aspektus. Aš kalbėsiu apie juristus ir nepriklausomybė čia nėra teisėjų asmeninė privilegija. Pagrindinis dalykas yra užtikrinti teisę į nepriklausomą teisėją, kuris apgintų teisės ir laisvės. Ir tos laisvės yra svarbios pagal Europinę, Europos konvenciją. Taigi teisėjų nepriklausomumas labai svarbus, kalbant apie sprendimo legalumą. Pone Grasijas Lekost po to daugiau papasakos apie tai, tai yra patikimumo, teisinės sistemos patikimumo legitimizavimas ir kiekvieno teisėjo absoliuti atsakomybė. Dėl to pagrindiniai teisinės nepriklausomybės aspektai turi būti įtvirtinami pačiu aukščiausiu nacionaliniu teisės aktų lygmeniu, tai yra konstitucijoje. Aš norėčiau pabrėžti, kad europiniais standartais bandome užtikrinti taikymą ir civilinės teisės valstybėse. Kai bendrosios teisės teisėjų ne, valstybių teisėjų nepriklausomumas daugiau yra grindžiamas instituciniais, organizaciniais, kultūriniais skirtumais, kurie yra svarbus ir reikšmingi. Dabar kalbant apie išorinį nepriklausomumą, priklaus, nepriklausomybę nuo politinės įtakos. Daugelįje civilinės teisės valstybių ir naujose demokratinėse valstybėse po to, kai žlugo buvusi Sovietų sąjunga, buvusios Jugoslavijos valstybėse, pavyzdžiui, išorinio nepriklausomumo pagrindas įtvirtintas toje sistemoje, kur teisėjai yra valdomi aukščiausiosios tarybos, kaip tokios e, savireguliavimo institucijos. Tai yra aukščiausioji taryba, kur yra pusė teisėjų išrenkama toje taryboje, pagal, atsižvelgiant į teisinę sferą tie tarybos nariai, kurie nėra teisėjai, jau yra rengami pagal kvalifikuotąją daugumą, tai yra du trečdaliai turi už juos valsuoti. Na ir taip pat profesinė asociacija siūlo, siūlo speciali, savo atstovus universitetai, teisininkai, nevyriausybinės organizacijos iš, iš pilietinės visuomenės pusės. Toje aukščiausioji taryba turi būti kompetentinga, tai yra akivaizdu. Kalbant apie visus sprendimus susijusius su teisėjų teisiniu statusu, tai yra skirimas, paaukštinimas, drausminančios priemonės. Ir tie žmonės turi būti renkami visų uh, narių, kurie nėra teisėjai ir užtikrinant dviejų trešdalių kvalifikuotą daugumą. Ne visi teisėjai tam pritarė, bet aš manau, kad e, ši sistema užtikrina skaidrumą ir nepriklausomybę nuo politikų įtakos. kasacinio teismo pirmininkas, tarkim, čia galėtų atsirasti kažkokiu tai neigiamų poveikių ir tai gali sukurti kor korporatyvinės tendencijas. Taip pat e, svarbus ir teisėjų autonomiškumas, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo teisinius, teisminius įsipareigojimus, tą darytų nepriklausomai pagal organizacinę struktūrą, kuriai priklauso. Konstitucinis pagrindas, kalbant apie vidinę nepriklausomybę, tai yra susijęs su tais teisėjais, kurie yra numatyti įstatymuose ir dažnai dėje niekas nega, ne, ne visuomet, dėja ne visuomet galima atsisakyti tų įgaliojimų. Ir tokiu būdu teisėjas gauna kažkokias tai specifines bylas, remiantis objektyviais iš anksto nustatytais kriterijais, o ne sub subjektyviais savo nuožiūrą primtais sprendimais, kaip dėja dažnai pasitaiko, kuomet yra skirstomas darbas. Taigi teisėjai turi būti bešališki, nepriklausomi. Ir tai reiškia, kad teisėjo sprendimai nėra prevencinių pagrindų kontroliuojami, to nedaro teismo pirmininkai. Na ir teismų hierarchinė struktūra nebūtinai visapusiškai užtikrina pavienių teisėjų nepriklausomybę. Ir tam tikrose organizacijose teismo pirmininkas yra privilegijuotasis kanalas, per kurį daroma spaudimas, valstybės spaudimas. Dar vienas konstitucinis principas, apie kurį yra kalbama, susijęs su vidaus nepriklausomumu, tai reiškia, kad teisėjai dirba pagal įstatymus ir teisėjai turi atsilaikyti prieš politinį spaudimą. Ir taip pat matome, kad pagrindiniai kriterijai kuriais yra naudojamasi Venecijos komisijoje. Čia mes bandome užtikrinti atitinkamą aukštą išorės ir vidaus nepriklausomybės lygį ir tai yra atitinkamos rekomendacijos, į kurias gal jūs irgi norėtumėte atsižvelgti Europos parlamente. principai turi būti įtvirtinti konstitucijoje, įskaitant ir įgaliojimus, funkcijas ir teisingumo ministras turėtų būti aukščiausiosios tarybos narys, bet jis neturėtų dalyvauti priimant sprendimus, kurie yra susijęs su teisėjų karjeromis ir drausminėmis priemonėmis. Teisėjai neturi būti teismų sistema neturėtų turėti hierarchinės sistemos, o teisėjai turi būti skirstomi pagal atitinkamas funkcijas. Imunitetas turi būti taikomas tik tais atvejais, kai yra padaryta klaida geroje valioje ir kai teisėjas atlieka darbą civilinėje būdžiamoje byloje. Kągi tiek. Jau mano dešimt minučių eina į pabaigą ir dar norėčiau pasakyti, kad ne, ne, neaptariau visų argumentų, bet juos rasite raštu pateiktame dokumente. Dėkoju. Ačiū Gvido. Dabar žodį suteiksiu poniai Gracias Lekost, kuri buvo teismų aukščiausiosios tarybos Prancūzijoje narė ir taip pat yra tinklo narė, teismų tarybų, tarybos tinklo narė. Prašau, ponia Lekost. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu, Apie teisėjų nepriklausomybę jūs daug girdėjote iš mano kolegės, kolegos pusės. Aš apie tai nekalbėsiu, aš kalbėsiu apie tai, kas mano manimu yra labai aktualu mūsų visuomeniai. Būtent, kad dabar turime pastebėti, kad negalime visapusiškai užtikrinti teisėjų legitimumo, nes legitimumas yra susijęs ir su visuomenės pasitikėjimu kelios pastabos. Mūsų visuomenė dabar tikisi ir atsakomybės, ir veiksmingumo, ir skaidrumo, kai visos teismų institucijos atlieka savo darbą. Na ir teisingumo sistemoje institucijos dažnai yra susijusios su privilegijuotojų kasta, tai yra, tai yra atitinkamų profesijų atstovai, tačiau matome didžiulę, didžiulį nepasitenkinimą, nes labai daug žmonių visuomenės yra e, nepatenkinti teismų darbu. Dar vienas elementas. Matome bendrai, kad yra kovojama su nebaudžiamumu ir dažnai to pasigendame teisingumo sistemoje. Ir dabar yra dar sudėtingiau kadangi pasitaiko tokių ypatingų atvejų. Ir teisėjai yra atsakingi už teismų sistemos patikimumą ir bet koks etikos pažeidimas kenkia visai teisėjų bendruomeniai. Taigi, šiame kontekste atsakomybė, etika, profesinė etika yra, turi tam tikrus standartus ir tam tikros, tam tikra, tas teisėjų legitimumas turi būti užtikrinamas ir, ir nepriklausomybė visuomenės akise. Na ir pirmiausia, kam tenka ši atsakomybė? Mano valstybėje ir daugelėje kitų Europos šalių dažnai baudžiamosiose bylose e, yra dažnai visuomenės akise vertinamas ne tik tos bylos svarstymas, bet ir visų inst teismų institucijų e, veikla. Ir teisėjas e, turi pasinaudoti visais įgaliojimais ir užtikrintų savo nepriklausomumą ir e, laikytųsi savo profesinės etikos reikalavimų. Na ir teisėjas dabar yra demokratijos veikėjas mūsų sistemoje, kuris turi prisimti atsakomybę ir būti nepriklausomas. Na ir turime nepamiršti, kad teismų, teisingumo sistema e, pagrįsta nepriklausomumo principų ir mm, kaip užtikrinti teisėjų legitimumą e, visuomenės akise. Čia kalbame apie tris atsakomybės rytis. Pirmiausia, baudžiamoji atsakomybė tam, kad būtų išvengta bet kokios kritikos dėl nebaudžiamumo, užtikrintas vienodas, vienodos sąlygos visiems. E, mano šalyje tai yra aktualu, daugelį šalyje, šalių taip pat. Civilinėje atsakomybėje čia yra šiek tiek sudėtingiau, nes daug kas priklauso nuo teisėjo statuto, statuso. Tai yra valstybės veikėjas pagal mūsų sistemą ir valstybė čia suvaidina atitinkamą vaidmenį. Ir mes Teisėjų tarybos tinklo rėmos atlikom labai įdomų darbą ir bandėme atsižvelgti ir į institucinę žalą, nes tai yra labai svarbus elementas, kuris gali nus, nu, atsisukti prieš, patį, prieš pačius teisėjus. Kitose sistemose viskas yra sudėtingiau, yra draudimo sistema ir panašiai, bet vis tiek iš, iškyla ir draudimo, esant draudimo sistemo nepriklausomumo klausimas. Taip pat teisėjų profesinė, profesiniai nusižengimai turi būti susijęs su sankcijomis, nuobudomis, drausminėmis nuobudomis. Prancūzijoje taip ir yra, nes teisėjai, teisėjų taryba sprendžia dėl teisėjų drausminių nuobaudų ir 80 procentų tų nuobaudų yra susijusios su tuo, kad vėluojama, kad pažeidžiami terminai, kad yra neužtikrinamas bešališkumas, kad savo nuožiūra yra priimamas sprendimas ir būtent tokiais atvejais numatomos nuobaudos. Ir dar du dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Pirmiausia, kas nustato drausminės nuobudas? Čia reikia daryti aišku skirtumą, ministras ar ne. Prancūzijoje ministras, teismo pirmininkas ir taryba e, sprendžia dėl nuobaudų ir tuomet išvengiama e, nebaudžiamumo. Taip pat nepriklausomumas yra labai svarbus, būtent, kad sprendimas būtų priimamas nepriklausomumo pagrindu. Ir teisėjų etika. Teisėjų profesinės etikos pagrindiniai principai, tai yra profesinė, profesinės, profesinėje veikloje teisėjai turi laikyti savo profesinės technikos taisyklių. Yra yra teisėjų konsultacinė tarnyba ir yra kiti dokumentai, e, Elksenos kodeksas ir panašiai, kuriais e, remiasi teisėjai. Na ir nepriklausomo problema buvo išspręsta, kai buvo numatytos etikos normos. 2010 metais jos buvo paskelbtos. Taip pat profesinė etika neturėtų pakengti nepriklausomybei. Ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus. Profesinės etikos savokos apibrėžimas e, ir geros praktikos pavyzdžiai. Apibrėžimas e, turi, šią savoką turi apibrėžti teisėjai arba teisėjų organizacijos. Taip pat labai svarbu, kad teisėjai dalyvautų rengiant e, taisyklės nes tokiu būdu sustiprintumėme jų pasitikėjimą jais, taip pat e, pro, profesinio gyvenimo srityje jie turi nuolatos sekti teismų gyvenimo realijas. Ir aišku, kiekviena valstybė organizuoja teisėjų darbą taip, kaip nori. Nėra bendros sistemos. Reikia visgi pasitelkti bendras vertybės, integralumas, e, e kompetencijos e, nepriklausomybė ir panašiai, tai yra vieši, viešos vertybės. Vertybės, kurios turi būti propaguojamos pačių teisėjų. Ir jos turi būti viešos dėl to, kad mokymuose turi būti tam skiriama pakankamai dėmesio. Teismų sistema sustiprės, jeigu teisėjai bus nepriklausomi, e, bešališki, dirbs skaidriai, tačiau reikia atsižvelgti visuomenės e, nuomonę. Ir visuomenė mano, kad reikalinga institucijų reforma, reikalinga teisinga priderinta sistema, reikalinga numatyti materialinių biudžetinių galimybių, kad visi turėtų teisę pasinaudoti teismų sistemą. Dėkuoju. <coughs> Merci. Merci, gracias. <coughs> Hello. <coughs> um, now we have Mrs. Na, o dabar ponė Stefan Leenberger, kuri yra skiriaus vadovė, e, dirbanti Europos komisijoje, e, skirtoje užtikrinti teisingumo veiksmingumo. Taip, ačiū ponė pirmininkė, ir dėkoju už tai, kad pakvietėte dalyvauti šiame sustikime e, kartu su Venecijos komisijos atstovu ir čia kartu gali dalyvauti ir Europos tarybos atstovas ir, žinoma, Europos sąjungoje, kuris sutelkia visas Europos sąjungos narės. Teisingumo veiksmingumo Europos komisija buvo įsteigta kaip pakankamai novatoriška komisija ir ji siekė skatinti teisingumo taikymą viešojoje tarnyboje. Na ir žinoma, viešoji tarnyba e, turi užtikrinti tam tikrą teisėjų nepriklausomumą, tačiau taip pat ši viešoji tarnyba yra išlaikoma mokesčių mokėtojų ir dėl to ji turi atnešti tam tikrus rezultatus visai bendruomeniai. Ji turi funkcionuoti veiksmingai ir kokybiškai. Taigi, teisingumo veiksmingumas e, taip pat reiškia, jog mes siekime gyveninti ir šių vertybių laikymasi. Mes taip pat lyginame įvairias teisinės sistemas ir CEPEI ši komisija siekia, kad būtų abipusiškai pripažin, pripažįstamos įvairios skirtingos teisingumo sistemos. Galima sakyti, jog ir galima konstatuoti, jog mūsų teisinės sistemos funkcionuoja e, teik, teisingai, tačiau pirmiausia, jas būtina tinkamai įvertinti. Būtent būtina įvertinti, kaipgi funkcionuoja tos teisinės sistemos 47 Europos tarybos valstybėse narėse ir 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse. CPI komisija e, nuolat reguliariai vertina kaipgi funkcionuoja šios teisinės sistemos. Ji kas dviejus metus atlieka tokį tyrimą. Jūs be abejo žinote mūsų teikiamą ataskaitą, kuri kaip tik ir analizuoja, kaip Europoje funkcionuoja teisinės sistemos. Ši ataskaita remiasi informacijos, duomenų rinkimu. Mes taikome kiekybinę ir kokybinę analizę, būtent analizuodami, kaip funkcionuoja teisinės sistemos Mes turime klausimyną, kuris padeda įvertinti teisingumo sistemas ir įvertiname visus elementus, kuriuos CPI laiko esminiais tam, kad tinkamai funkcionuotų teisinė sistema Europoje. Žinoma, būtina atsižvelgti ir į finansinius, biudžetinius klausimus ir išteklius, kurie padeda funkcionuoti teisinėms sistemoms, būtina atsižvelgti į infrastruktūros klausimus, naujos technologijos klausimus ir taip toliau. Yra taip pat ir nauja grupė klausimų, kuris susijusi su organizaciniais klausimais. Ir taip pat kreipiame dėmesį ir į e, kvalifikacinius klausimus, e, būtent kvalifikaciją, kuri turėti įgyję teisininkai. E, taip pat kalbame ir apie srautų valdymą, kalbant apie bylas patenkančius į teismus, šalių nacionaliniai teismai turi suvaldyti tokių bylų srautus ir būsime atsižvelgti taip pat ir į bylas, kurios jau yra nagrinėjamos, kurios dar laukia teismo sprendimo. Ir taip pat e, būtina išanalizuoti ir tas skirtingas sritis e, susijusias su teisim, teismų primamais sprendimais, e, bilinėjimuose, procesais ir taip toliau. Šiame klausimyne E, šiame vertinime jau yra išanalizuota 3 milijonai duomenų, kurie yra įvesti į CPI komisijos duomenų bazę ir jie yra nuolat analizuojami, taikant mokslinius metodus. Taip pat jais gali naudotis teisininkai, juristai, priklausantys teisinėms institucijoms, tam, kad galėtų susidaryti kaip galima išsamesnį vaizdą kaipgi funkcionuoja mūsų teisinės sistemos Europoje. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, e, būtent rodantį, jog šis mūsų darbas yra patikimas, kadangi yra pagristas moksliniais duomenimis, e, tam yra būtina kalbėti apie skaičius taip pat. Ir CPI veikia labai atidžiai tam, kad mūsų darbas e, būtų kokybiškas, mokslinis, Ir būtent mes taip pat vadiname nustatyti dešimt geriausių Europos teisinių sistemų. Ir manau, kad visi kolegos šiandien dalyvaujantis šiame susitikime žino, kad teisinės sistemos kiekviena išgyveno savo atskirą istoriją, socialinę sanklodą, jos gyvuoja skirtingoje ekonominėje sistemoje, ne visos yra vienodos ir dėl to nėra įmanoma suklasifikuoti teisinių sistemų. Neįmanoma išskirti vienos, kuri būtų geresnė. Bet suklasifikuoti nereiškia, jog mes negalėtume lyginti tokių e, teisinių sąrangų. Taigi CPI komisija gali lyginti teisinės sistemas tarp valstybių, kurios gali būti lygintinos viena su kita. Uh, ir būtent palyginame tokių valstybių teisinės sistemas. Taip, komisija taip pat gali būti geras įrankis padedantis vykdyti šalies politiką, e, taip pat e, užtikrinti teisės laikymasi, taip pat e, galima atkreipti dėmesį į tam tikras spragas, kurios egzistuoja Europos teisinėse sistemose, matyti tuos pačius sunkumus, su kuriais susiduria įvairios, įvairių šalių teisinės sistemos ir tokiu būdu galime rasti bendrą sprendimą. Tai yra pirmas tikslas. Antras tikslas yra nustatyti tas sistemas, kurios e, e, funkcionuoja gerai vienų valstybių grupėje, tas, kurios funkcionuoja taip gerai kitų valstybių grupėje ir perkelti tą geriausią praktiką iš vienų sistemų į kitas, kurios veikia ne taip gerai. Taip pat yra ir nacionalinių tikslų, kurie yra svarbus atsižvelgiant į mūsų nuveiktą darbą. Kalbant apie biudžetinius klausimus, būtina įgalinti teisingumo ministerijas, e, čia turiu padėti finansų ministerijos, svarbu įvertinti e, tam tikras sritis ir e, pasakyti, jog, pavyzdžiui, mes e, tikimės pasiekti tokių pačių rezultatų kaip ir mūsų kaimyninė valstybė, bet tam jūs turite mums suteikti atitinkamus išteklius. Taigi turime tokius skirtingus tikslų lygius, atlikdami šį reguliarų darbą. E, ypač yra svarbu, kad mūsų valstybės narės naudosusi šiais duomenimis Europos lygių tam, kad galėtų daryti pažangą teisingumo srityje, vykdamos e, viešąją politiką. Kitas dalykas, kuris taip pat yra svarbus, aš čia nesileisiu į detalės, jūs visi žinoma galite patys susipažinti su ataskaita, būtent e, tendencijos e, įvairiose valstybėse narėse, teisingumo srityje, reikia pasižiūrėti, kokią kryptimį mes einame, kokiagi yra biudžetinė padėtis, puikiai žinome, jog šio laiko tarp išgyvename ekonomikos nuosmukį, taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip viešoji valstybių politika e, siekia išlaikyti teisės e, klausimų prioritetizavimą, taip pat yra svarbu pasižiūrėti, kokios yra tendencijos E, jeigu, pavyzdžiui, būtų taikomos alternatyvios priemonėse teisingumo sistemų tobulinimui. Taip pat, e, kokia yra padėtis, kalbant apie aukas, e, baudžiamosios teisės srityje, mes turėtume sugebėti gerinti šį viešąjį teisingumo sistemų vaidmenį teisinių sistemų veiksmingumas e, susiduria su rizika, jog taps vien tik tai atliekantis kiekybinį vaidmenį, o jis taip pat turi užtikrinti ir socialinį vaidmenį, socialinį ryšį. Žinoma, šios teisinės sistemos yra labai sudėtingos, tačiau neturime išleisti iš akių ir jų kokybinio vaidmens. Ir būtent mūsų ataskaita kaip tik ir siekia šių tikslų. Taigi jos metodolo, taikoma metodologija, mokslinis pagrindas leidžia CPI komisijai tapti patikimą priemonę Europos lygių. Mes vykdome diskusijas kartu su mūsų valstybėmis narėmis, Europos komisija šią temą ir tikiuosi, kad visiškai netrukus mes galėsime pasiekti sutarimo, kuris leis mums dirbti ranką rankon siekiant šių tikslų ir tikiuosi, kad Emanuelis e, taip pat papasakos e, dar ir apie kitus dalykus kel, per keletą jam skirtų minučių. Dėkoju. Ačiū, taigi, ponė Emanueli. Prašau, Europos komisijos vardu. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, merci aussi pour... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Jums e, taip pat, kad susijote šią konferenciją su tuo darbu, kurį labai puikiai atlieka CPI, Europos komisija, tam, kad būtų geriau galima išsiaiškinti, kaip veikia nacionalinės teisingumo sistemos. Praeitą savaitę jūs kartu su mumis posėdžiavote CPI ir mes ten nekartą kartojame apie tai, kad reikia vengti naudoti teismų nacionalizmo savoką, reikia kovoti su klišėmis, su stereotipais, kurie vis dar yra gajus. Kai kalbame apie nacionalinės teisingumo sistemas, visi turi vieną ar kitokią nuomonę, kurią sistemą reiktų pasitikėti, kurią ne. Praeitą savaitę mes paskelbėme Eurobarometro duomenis, mm, skleidžiančius e, atsakymą į šį klausimą. Na ir aišku, tai yra Eurobarometro nuomonės, tyrimų rezultatai, bet jie yra vis tiek įdomus Mes gavome nemažai atsakymų ir 60, 53 e, procentai respondentų pasitikė labiausiai sava teisingumo sistema. Na ir vertinant kiekvienos šalies situaciją, matome, kad ten situacija yra įdomi, nes yra daug skirtumų. Kai kuriuose valstybėse narėse 85 procentai piliečių pasitikė teisingumo sistema, o kažkur kitur tik 24 procentai piliečių pasitikė teisingumo sistema. Na ir tie žmonės, kurie atsakinėjo klausimus. Mes klausime, ar jūs manote, kad jūsų sistema yra geresnė ar mažiau gera nei kitose valstybėse narėse. Čia vėlgi matome įdomių atsakymų. 28 procentai mano, kad jų sistema tokia pati kaip kitur, tiek pat pasitikė savo sistemą kaip ir kitomis sistemomis. 25 procentai mano, kad jų sistema geresnė nei kitų valstybių narių ir 35 procentai respondentų mano, kad jų sistema prastesnė nei kitur. Taigi tai yra klausimai, atsakymai, kurie parodo, kiek, kaip yra suvokiama teisingumo sistema ir kiek jie yra pasitikima. Ir mums tai iškelia klausimų, kiek apskritai žmonės pažįsta savo nacionalinės sistemas. Kaip sakė Stefanas, mums reikia pateikti daugiau faktinės informacijos apie tai, kaip veikia kiekvienoje šalyje jų teisingumo sistema. Taigi, buvo paskelbta teisingumo, taip vadinamoji švieslentė e, kovo mėnesį, Europos teisingumo švieslentė ir ten pateikiama informacijos ir bandoma pateikti duomenis apie tai, kaip veikia nacionalinės teisingumo sistemos ir ypač atsižvelgiama į tris aspektus – sistemos veiksmingumas, taip pat sistemos kokybė ir sistemos, teismų sistemos nepriklausomumas. kodėl buvo paskelbta ta teisingumo švieslentė. Tiesiog buvo bandoma padėti valstybėms narėms pagerinti savo sistemos funkcionavimą pateikiant e, komparatyvinius lyginamosius duomenis apie tai, kaip veikia sistemos kitur. Šis, ši informacija yra labai svarbi, kalbant ir apie europinį semestrą. Kaip žinote, tai yra politikos, ekonominės politikos koordinavimo priemonė, kurios tikslas yra paraginti valstybės narės imtis priemonių ir įvykdyti struktūrinės reformas tam, kad būtų užtikrinamas augimas, kad būtų užtikrinamas ekonominė plėtra. Tarp Europinio semestro prioritetų egzistuoja ir teisingumo sistemos veiksmingumo, nepriklausomumo ir aukštesnės kokybės užtikrinimas. Taigi, mums, atsižvelgiant į Europinį semestrą, reikalinga surinkti informacijos ir tokių lyginamųjų duomenų. Taigi, pagal Europinį semestrą Europos komisija kasmet pasiūlys rekomendacijas kiekvienai valstybei, specifines rekomendacijas, kad būtų galima jas padrasinti, pa, pagerinti tam tikras rytis. 2012 metais šešios valstybės narės gavo rekomendacijas, kurios buvo e, patvirtintos tarybos pateikus komisijai pasiūlymą, kur kalbama apie tai, kad reiktų pagerinti jų teisingumo sistemas. 13 metais tokias rekomendacijas gavo 10 valstybių narių. Na, žinoma, šalia europinio semestro, vertinant nacionalinės teisingumo sistemas, e, mes turime pirmiausia įvertinti, kiek yra perkelti ES teisės aktai, kurie buvo priimti per pastarąjį dešimtmetį. Taigi teisingumo švieslintė yra naudinga, turint omenyje, bet kokią ES politikos rytį, ar tai būtų vartotojų teisės, ar aplinkosauga, ar vidaus rinka, mums reikia visur žinoti, kaip veikia nacionalinės teisingumo sistemos, kai jos bando įgyvendinti ES teisės aktus. Čia yra dvi svarbios savybės, į kurias reikia atsižvelgti, kalbant apie teisingumo švieslitę. Pirmas dalykas tai yra, kad tai nėra teisinė priemonė, tai yra informacijos šaltinis tai yra 20 puslapių informacinis dokumentas, kur yra pateikiamos ir schemos, grafikai, lyginamoji informacija ir nėra automatiškai atsižvelgiama į rezultatus, į grafinius duomenis, kurie atsiskleidžia teisingumo švieslentėje ir tų specifinių rekomendacijų, kurios kasmet yra paskelbiamos, atsižvelgiant į europinį semestrą. Švieslentėje yra pateikiama bazinės informacijos, tačiau po to be jokios abejonės vyksta kiekvienos šalies situacijos analizė, vyksta dialogas su ta valstybė nare ir yra lankomasi toje valstybėje narėje, kad būtų galima geriau suprasti, kur ta šalis atsilieka, kokiose srityse. Kaip sakė Stefanas, labai svarbu, labai atsargiai elgtis su skaičiais. Skaičiais, skaičiai yra tik statistiniai duomenys, reikia išvelgti, kas lypi po tais skaičiais. Dar vienas svarbus dalykas – tai nėra grožio konkursas, tai nėra Miss Europa, geriausia teisingumo sistema Europoje. Tikslas nėra e, klasifikuoti, kaip sakė Stefanas, kaip pristatėsi apie veiklą. Tikslas yra pamatyti, kad e, pateikus visą tą grafinę medžiagą, suprantame, kad yra daug niuansų. Toje viena valstybė narė gali būti geriausia, e, greičiausiai ten vykdomos procedūros ir panašiai, bet veiklos rezultatai, ne, pavyzdžiui, ne, galbūt nėra labai geri, kalbant apie tai, kaip naudojamos informacinės technologijos, tarkim. Taigi, gavus visą tą informaciją, kurie atsiskleidžia švieslentėje, ne, ne, nebandome pasakyti, kad yra geriausias ir yra blogiausias. Netoks yra e, šio darbo tikslas. Tiesiog turime atsižvelgti įvairius kitus aspektus ir bandyti išvelgti, kas lypi po tais pateiktais duomenimis. Nu, dabar kalbant apie švieslentės turinį, ten yra trys rodiklių kategorijos. Pirmiausia, veiksmingumas, kiek trunka procedūra, kiek svarstoma byla. Antra kategorija tai yra sistemos kokybė, teismų sistemos kokybė. Kokybė, aišku, yra plati tema, kaip įvertinti kokybę. Mes paimame tuos elementus, kurie prisideda prie kokybės užtikrinimo. Tarptų elementų yra ir mokymas. Mokymas yra vienas iš kokybės užtikrinimo elementų. Ir trečias dalykas - nepriklausomumas. Mes matėme, kad čia tų rodiklių nėra daug, čia yra ir tokie savokų rodikliai, suvokimo rodikliai, kurie duoda tam tikrus orientyrus. Na ir ateitie mes ketiname parengti informacinę bazę. Ir mes labai norėtumėme, kad sudalyvautų visos suinteresuotos šalis, kad pateiktų kitus duomenų šaltinius ir apie mokymus, uh, kad mes galėtumėme gauti ir kitų lyginamųjų duomenų apie mokymo situaciją. Teisingumo srityje dėkoju. La, la regola qui in Parlamento è che quando si arriva al... E, Parlamento taisyklė yra tokia, kaip baigiantis posėdžiui baigėsi vertimo laikas, tačiau mums yra suteikta keletą minučių papildomo vertimo laiko. Taigi norėčiau e, pasinaudoti tomis keliomis minutėmis mums suteiktomis ir pasakyti, kad e, tai, kas buvo pasakyta šio susitikimo metu, yra e, labai svarbus ir įdomus dalykai. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote į šį susitikimą. E, taip pat norėčiau padėkoti organizatoriams, e, rengusiems šį susitikimą, kurie padėjo suartinti įvairias institucijas ir padėjo palyginti e, mūsų praktikas, kas padeda mums tobulinti veiklą. Europos teisingumo ateitis yra labai fragmentiška. Gal tiksliau pasakius, ji buvo e, fragmentiška ir e, bendradarbiaujančių institucijų dėka e, ji bus vienodinama. Šiame darbe labai prisideda teismai prisidedantis prie bendros europinės teisės sukūrimo. Ir jūs tai nekarta minėjote, e, remdamiesi teisės istorijos e, faktais. Norėčiau paprašyti jūs e, pamastyti apie tai, e, ką e, teisingumo rezultatų suvestinė e, galėtų mums daugiau duoti. Tačiau pirma, pirmoji problema, tai šiandien iškelta, tai buvo reguliacinio pagrindo, reguliavimo pagrindo sukūrimas, nes yra didžiuliais skirtumai tarp Europos ir nacionalinių teisių sistemų. E, šio, e, šiais privalumais naudojasi daugybė ES piliečių, mes tikslių skaičių nežinome, tačiau e, Jūs puikiai žinote, kiek daug įstatymų yra priimama e, ir kiek daug ES piliečių e, tuo naudojasi. Ir taip pat e, liudijame didžiulį efektyvumo padidėjimą. Tačiau tai negali būti primesta iš valstybinių institucijų represijų kelių. Ir akivaizdu, kad teisėjai turėtų suvaidinti e, milžinišką e, vaidmenį ir parodinti, kad e, piliečiai gali plačiau naudotis jiems suteiktomis teisėmis. Taigi šiame kontekste e, teisininkai yra labai svarbus, tačiau mes neturėtume apsiriboti vien e, teisininkais, praktikuojančiais e, teisininkais ir jų um, mokymo. Ši pažanga apima ne tik teisininkus, jų mokymą, bet ir žinomumo didinimą e, informacijos sklaidą apie tai, kokią naudą gali turėti Europos e, Sąjungos e, piliečiais, nes tas nežinojimas yra euroskepticizmo pagrindas. Taigi e, taikymas yra svarbiausias dalykas šiandien. Ir manau, kad tas darbas, apie kurį mes šiandien kalbėjome mūsų susitikime, koordinuoja visus pažangiosios praktikos e, aspektus, e, kai mes galime perimti e, pažangiausią praktiką iš kitų valstybių narių. Čia turiu galvoje pažangiausią praktiką, mokslinę prasme. Ir mes turime e, pagalvoti, kaip e, pagerinti, patobulinti teisingumo valdymą e, ir kaip padaryti teisminę praktiką geriausių pavyzdžių. Turime pagalvoti apie mokymo poreikius ir kitus panašius aspektus. Taigi, mm, dar kartą norėčiau pabrėžti šio parlamento e, poziciją e, teisininkų e, mokymo atžvilgių. Vyksta nuolatinis dialogas ir jį reikėtų plėsti taip pat didinti žinomumą apie šį dialogą ir šiuos procesus. atliekant savo įprastinę veiklą. E, tačiau turime keistis nuomonėmis e, ir turtėti naudodami vieni kitų patirtį. profesinio tobulėjimo srityje nuomonių keitimasis e, yra vienas svarbiausių aspektų. Visa tai didina, e, e, didina teorinės, dogminės žinias. nes e, dalyvaujančių e, mokymo procese įsitraukimas yra ypatingai svarbus veiksnys. O jų įsitraukimas pasireiškia profesinės patirties mainų procesu. man paliko didžiulę, e, didžiulį įspūdį e, Niderlandų e, patirtis, Euroinfo projektas ir daugelis kitų idėjų, kurios išriškino svarbą kurti abipusi pasitikėjimą ir keistis patirtimi. kito teismo, kitos šalies teismo sprendimo pripažinimas yra grindžiamas abipusių pasitikėjimų. Štai čia yra pagrindinė ES esmė. E, tai nėra e, e, paprastų sprendimų prieimimas, tai yra pasitikėjimas kitų priimtais sprendimais. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad tai yra kelias į priekį, kuriuo turėtume žengti, pasinaudojami egzistuojančiomis e, priemonėmis tau, e, tokiame e, didelėme sryčių, e, e tokiuose skirtingose srityse. Ir tikėkime, kad komisija galės paskatinti E, mūsų e, veiklą ir padės koordinuoti bei palyginti e, teisinės praktikas. Ir aš manau, kad tai įrodo jūsų šios dienos pasisakymai. Dėkuoju.